You're right. Uh, it's better with the microphone. Uh, so I would like to welcome everybody. Labą dieną. Noriu pasisveikinti su visais, kurie prisijungia prie mūsų e, atvyko į diskusiją, kuri vyks artimiausias porą valandų. Noriu jūs informuoti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas. Tai reiškia, kad jis e, yra ir įrašomas. Pradėkime nuo pirmo punkto darbo tvarkės tvirtinimas. Darbo tvarkė jums buvo išplatinta prieš savaitę. Antradienį, balandžio 25 dieną, nebuvo prašymų ją pakeisti. Dabar irgi nematau prieštaraujančių, taigi darbo tvarkė patvirtinta. Ir dar mane informavo, kad turėčiau pateikti vieną pranešimą, kuris nėra numatytas darbo atvarkėje. Taigi trumpa pertraukėlė mūsų darbo atvarkėje prieš mus perinant prie e, posėdžio e, turinio. Nu, nuo šios savaitės vis, e, visi įnašai indėliai į teisėkuros procedūras, kurias teikia kuriuos teikia nacionaliniai parlamentai, tai yra motivuotos nuomonės, kit, kiti dokumentai, kuriuos jūs siunčiate, visi jie bus skelbiami Europos parlamento vidaus sistemoje ir internete. Šią informaciją teikiu kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Ši tvarka įsigalioja nuo šios savaitės. Dabar noriu perėti prie mūsų darbo tvarkės antro punkto, tai yra tarp parlamentinis komiteto posėdis. Šį kartą jis yra skirtas sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimui. Turime mūsų kolegos iš Konstitucinių reikalų komiteto AFKO Paulo Rangel parengtą gyvendinimo ataskaitą. Jis yra Europos parlamento EPP frakcijos narys iš Portugalijos. Noriu dar kartą pasisveikinti su šios dienos svečiais, nacionalinių parlamentų atstovais. Turime kolegų iš devinių parlamentų rūmų, kiek suprantu, iš aštuonių valstybių narių. Jie patvirtino savo dalyvavimą. Taip pat iš Europos komisijos turime direktorių Enrico Forti, jis yra Europos komisijos direktorius atsakingas už santykius su kitomis institucijomis, įskaitant parlamentą. Šiek tiek vėliau E, paprašysiu jo tarti keletą žodžių. Turbūt žinote, kad e, jau keletą metų mes bent kartą per metus rengiame susitikimus su nacionaliniais parlamentais. AFKO jau įtvirtino šią tradiciją. Paprastai rudenį, maždaug lapkričio mėnesį, vyksta susitikimas konkrečių klausimų. Praėjusiais metais mes kalbėjome apie Europos ateitį, o šiandien rengiamas neįlinis, specialus posėdis kartu su nacionaliniais parlamentais. Mes jau kurį laiką galvojome, kad visi esame suinteresuoti, galvodami apie bendrus interesus, turime sukurti parlamentarų tinklą visoje Europos Sąjungoje, kad um, Europos politinėje sistemoje būtų įtvirtintas parlamentų vaidmuo, jį turėtų užtikrinti šis procesas. Mūsų nuomonė Europos parlamente, o ypač AFKO komitete, e, politinis dialogas e, tarp nacionalinių parlamentų, taip pat tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų yra labai svarbus. Ir dėl to mes e, per tokius susitikimus mm, kaip šis mes bandome gerinti teisėkuros proceso kokybę. Jau daugelį metų mes dirbame su šia parlamentinė dimensija ir neseniai ankstesnės kadencijos metu buvo parengtos parengti du pranešimai. Vieną rengė buvęs AFKO e, pirmininkas ponas Kazinį, tai buvo 2014 metais, anksčiau ponas Elmar Brok 2009 metais taip pat parengė pranešimą. Ir pastarieji metai, taip pastaraisiais metais nacionaliniai parlamentai e, su Europos parlamentu taip pat bendradarbiavo ir per COSAC susitikimus. Mm, siekiama, kad tokie susitikimai būtų naudingi ir mes šiek tiek paskatinti kolegų Britų e, šiek tiek daugiau dėmesio skyrėme, pavyzdžiui, žaliosios kortelės iniciatyvai, taip pat kalbėjome apie įvairius struktūrinio dialogo aspektus. Kai kurie nacionaliniai parlamentai dalyvauja ne tik COSAC, bet ir kitose mūsų sukurtose platformose, pavyzdžiui, užsienio politikos, užsienio ir gynybos politikos, ekonomikos klausimų platformoje. Manau, kad mes pradėjome dirbti pačiuose svarbiausiuose politinėse sritise, tose, kurioms labiausiai rūpia Europos piliečiams. Manau, kad e, užmėgsdami ryšių su nacionaliniais parlamentais mes e, galime geriau prisidėti prie supratimo apie Europą. Ir e, ponas Paulo Rangel mus detaliau informuos apie šiandien vyksiančią diskusiją. Šios diskusijos metu mes išklausysime nacionalinių parlamento atstovų. Ponas Vaclav Hampul, kuris yra Čekijos Europos reikalų komiteto pirmininkas, ketina pasisakyti. Taip pat turime poną Vanino Čytį, jis yra Italijos Respublikos Senato komiteto pirmininkas. Dėja, kolega iš Švedijos neatvyko, jis pavėlavo į lėktuvą, na, kartais taip atsitinka. E, taigi diskutuosime apie ES sutarties nuostatų, įgyv... nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo ir kolega, kuris rengia įgyvendinimo ataskaitą, mm, pakalbės apie mūsų ryšių su parlamentais ateitį. Taip pat išklausysime ir ekspertų buvusių parlamentų, parlamentų narių ir parlamento narių. Taigi ponas e, Karlo Kazinį, buvęs AFKO komiteto pirmininkas, kalbės apie parlamentų ryšius ES lygių. Taip pat e, išklausysime e, Lenkijos Seimo buvusio pirmininko Ludvig Dorn, jis kalbės apie subsidiarumą ir nacionalinius parlamentus. Ir toliau profesorius Ingolf Pernyčia Humoldo instituto direktorius kalbės apie politinį struktūrinį dialogą ir nacionalinius parlamentus. Dar šiek tiek praktinės informacijos. Žinoma, mes visi yra, esame prašomi kalbėti ne per daug ilgai. Pagrindiniai nems kalbėtojams skiriama po 10 minučių trumpesniems pasisakymams konkretaus limito nėra. Na, tie pasisakymai turi būti trumpesni, trumpesni nei 10 minučių. Ir toliau vadovausimės įprasta tradicija. Išklausysime vieno nacionalinio parlamento atstovo ir po to m, gali būti du e, kalbėtojai iš Europos parlamento. Žiūrėsime pagal situaciją, bet paprastai laikomasi tokios proporcijos. Tiek noriu pasakyti dabar. Dar noriu jūs įspėti ir priminti, kad viskas yra transliuojama internetu. Dabar suteiksiu žodį direktoriui Niko Forti. Jis e, pakalbės Europos komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Visų pirma, noriu atsiprašyti pirmojo vicepirmininko Timmermans vardu. Jis e, labai norėjo čia dalyvauti, bet kiek suprantu, jis posėdėje dalyvaus rytoj. Be to jis ir šiaip yra numatęs nemažai susitikimų su nacionaliniais parlamentais. E, labai trumpai savo įžangoje noriu visų pirma pasakyti, kad komisija jau įpusėjo savo kadenciją. Ir tuo metu, kai pirmininkas Juncker pradėjo eiti savo pareigas, jis labai aiškiai pasakė, kad nacionaliniai parlamentai bus labai svarbus, siekiant priartinti Europą prie piliečių. Norėčiau dabar pacituoti pono Randžel ataskaitos pirmąjį sakinį. Jame yra pasakyta, kad Europos parlamentas nėra įmanomas be parlamentų tai yra tiesa. Kalbant apie komisijos darbą su nacionaliniais parlamentais šiuo požiūriu, nuo šios kadencijos pradžios e, įvyko nemažai vizitų, komisijos narių vizitų, jų buvo iš viso 500. Pirmininkas Junkeris davė nurodymus visiems komisijos nariams užmėgsti ryšius su nacionaliniais parlamentais ir Ypač e, taip, jis tai akcentavo dviem progomis. Visų pirma, rugsėjo mėnesį, kai sakė kalbą apie ES padėtį Europos parlamente ir e, vėliau komisijai patvirtinus Baltąją knygą e, bus rengiama nemažai e, diskusijų apie Europos ateitį. Komisija taip nori susirinkti E, nuomonės, kad galėtų jomis pasinaudoti e, rengdama pranešimą apie ES padėtį, kuris bus pristatytas kitą rudenį. Bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais yra svarbus, galvojant apie sutartyje numatytas prievolės ir dėl kitų priežasčių, paprastų priežasčių, kad e, viskas, kas patvirtinama kaip ES teisės aktai, turi būti perkeliama ir taikoma nacionalinių parlamentų. Ir jeigu kuo anksčiau uh, pradedama bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, tuo geresnis yra priimamas teisės aktas. Žinoma, yra oficialių bendradarbiavimo būdų, tačiau yra ir pragmatiškesnių būdų, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus į darbą ES lygių. Pavyzdžiui, E, rengiant komisijos darbo programą pastarosius du kartus, kai buvo rengiama 16 ir 17 metų programa. Pirmasis vicepirmininkas nacionaliniams parlamentams pateikė prašymą pateikti atsiliepimų. Ir žinoma, tuo metu, kai rengiama komisijos darbo programa, kai formuojamos įvairios jos dalis, yra labai daug galimybių komisijai e, bendrauti su nacionaliniais parlamentais. Kitas būdas prieš e, rengiant atskiras iniciatyvas, remiantis e, geresnio reglamentavimo principų, turi būti rengiamos viešosios konsultacijos dėl teisės akto. Ir tokios viešosios konsultacijos taip pat yra geras, pragmatiškas būdas, kaip bendradarbiauti. Kalbant apie politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais, e, reikėtų pasakyti, kad greitai, turbūt birželio mėnesį, bus patvirtinta ataskaita, tai yra metinė e, ataskaita apie darbą su nacionaliniais parlamentais. Jūs pamatysite, kad padaugėjo nuomonių kurios, kurias teikia nacionaliniai parlamentai, tas padidėjimas yra 75 procentai, tikrai didelis ir tai mums yra teigiamas ženklas. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad visos nuomonės, kurias gauname, tai yra motivuotos nuomonės ar kitokios, yra svarbios, mes pasirūpiname, kad kiekvienas parlamentas gautų atsakymą ir dėl subsidiarumo kriterijų, ir dėl kitų prašymų. Bet mes tai vertiname kaip teigiamą įnašą, kuris padeda mums e, e, tobulinti teisės aktus. Toliau žalioji korta. Manau, kad jūs turėjote daug progų apie tai diskutuoti. Aš dabar apie tai ilgai nekalbėsiu. Mes mm, nacionalinių parlamentų indėlį vertiname teigiamai. Tai yra toks iš ankstinis indėlis ir e, kol kas turėjome galimybę panagrinėti du, du pasiūlymus. E, jie tikrai buvo naudingi mūsų darbui. Taigi tiek Noriu jums visiems palinkėti konstruktyvaus posėdžio. Mes, žinoma, sus... pasižymėsime visas mintis, kurios bus šiandien išsakytos ir mes ir toliau mm, konstruk... tęsime konstruktyvų ir pozityvų dialogą su nacionaliniais parlamentais. Labai ačiū. Dabar žodis por, e, ponui Karlo e, Rangel, kuris ir yra ta priežastis, dėl kurios visi čia susirinkome. Taigi, žodis ponui Rangel kviečiau kalbėti ne ilgiau nei 10 minučių. Na, aš kalbėsiu labai trumpai. Savame suprantama, norėčiau padėkoti visiems nacionalinių parlamentų nariams už tai, kad atvykote, kad dalyvaujate čia mūsų susitikime. Asmeniškai. E, noriu padėkoti e, garbiesiems parlamentų nariams ponui Vaslavui Hampel ir ponui Vanino Čyti, kurie kalbės mano atsak, e, ataskaitos tema, taip pat Karlo Kazinį, ponui Liudvikui Dorn, e, profesoriui Ingolf Pernyčia, kuris man yra tiesiog europinis autoritetas šioje srityje. Te pasakysiu, kad pats esu sukaupęs nemažai patirties nacionalinių parlamentų e, dalyvavimo europiniuose procesuose klausimų, dėl to, kad praeitoje kadencijoje buvau atsakingas už santykius su nacionaliniais parlamentais, taigi dirbau per Kozak ir kitus susitikimus su nacionaliniais parlamentais ir esu įsitikinęs, jog bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais yra būtent labai e, didelė galimybė e, sustiprinti tą ES ir valstybių narių ryšį, e, tokiu būdu susijęjant dvi parlamentų dimensijas - nacionalinę ir europinę. Kartais atrodo, kad esama tam tikros konstitucinio pavydo nuotaikos, tačiau vis dėlto tiesa ta, kad ES demokratija yra priklausoma nuo bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento e, ir jų tarpusavio gebėjimo suprasti, kad tik bendradarbiavimas leidžia sukurti daug efektyvesnę strategiją ir tinkamiau atstovauti mūsų piliečiams, mūsų žmonėms Taigi, manau, kad tik tokiu būdu galima sukurti tinkamą bendradarbiavimo dvasę. Parengiamajame dokumente išsakome klausimus, pateikėme tezes mm, ir tikimės, kad kaip ir anksčiau jau būta, taip ir dabar jūsų įnašas tikrai bus vertingas. Savaime suprantama, pirmasis – toksai populiaresnis klausimas yra subsidiarumo klausimas, leidžiantis mums suprasti, kaip būtų galima geriau šio principo įgyvendinimą prižiūrėti kaip galima tinkamiau paskirstyti įvairius įgaliojimus nacionaliniu ir europiniu lygmenimis. Taip pat reikia įsiaiškinti, ar subsidiarumo principo taikymo testas ar kontrolė turėtų apimti tuos prerogatyvų įgaliojimo ar klausimų perdavimo elementus. Taip pat geltonosios ir oranžinės kortelių principai ir kaip geriau pasinaudoti šiomis sistemomis. Manau, kad čia labai svarbu turbūt speks klausimus atskirti. E, Maničiau, kad po aštuonių savaičių ir jeigu laikotarpis bus ištestas iki dvylikos, mm, vis dėlto e, nacionaliniai parlamentai turėtų turėti tarpusavio susižinojimo priemonę ir galimybę pasinaudoti dokumentų vertimu. Dėl to, kad kartais tas komunikavimo kanalas nėra toks jau paprastas dėl to, kad kai kurie dokumentai yra tik tai nacionalinėmis kalbomis ir užsienio parlamentai tiesiog negali susipažinti su dokumentų turiniu. Taigi kalbame apie tokią logistiką, bet tai yra labai svarbu siekiant pagerinti dialogą tarp nacionalinių parlamentų, jų tarpusavio dialogą, o paskui jau galimybę susisiekti su Europos parlamentu. Taip pat kalbame apie santykius tarp Europos komisijos bei nacionalinių parlamentų ir čia turiu pasidžiaugti e, pono Eriko Forti ir komisijos vicepirmininko Timermano darbu, nes jie iš tikrųjų didelį dėmesį skiria šiems klausimams. Taigi džiugu, kad buvusio pirmininko Baroso iniciatyva yra taip išplėtota. E, dabartinis vicepirmininkas ponas Timermanas yra įsipareigojęs įtraukti nacionalinius parlamentus į europinių klausimų sprendimą. E, ir aišku, kad e, savame suprantama, kad reikia atlikti procesų vertinimą. Dar viena naujovė. Na, ataskaitoje kalbama ne tik tai apie statistinį vertinimą. Tai yra visų žengtų žingsnių įvertinimą. E, taip pat dokumento tikslas yra pateikti viziją, kaip santykius gerinti. Ir čia, kad, manau, kad reikėtų kalbėti apie du ar tris elementus. Visų pirma, e, ganėtinai svarbus yra susitikimų posėdžių, kurie turėtų būti organizuojami pobūdis ir kas juose turėtų dalyvauti, kaip įvertinti kozak darbą ir kaip judėti didesnio efektyvumo link. Esu jau senokai EPP lygmenių pateikęs pasiūlymą, bet juk organizuojama Europinė savaitė, E, kuomet visi europiniai parlamentai dirba europinėmis temomis. Tai vyksta nacionalinių asamblėjų lygmenių ir tai yra toksai būdą suteikti daugiau matomumo europiniams klausimams nacionalinių lygmenių ir tai yra galimybė koordinuotai, suderintai kelti ir spręsti europinius klausimus Europos valstybių narių parlamentuose. Taip pat turime žaliosios ir geltonosios kortelių procedūras, ypač žaliosios kortelės procedūrą reikėtų geriau išnaudoti. Mm, tai leidžia teikti iniciatyvas, Europos parlamentas tai jau daro. E, tokiu būdu Europos komisijai galima teikti prašymus ir užduoti klausimus, kodėl nesinaudojama vienomis ar kitomis kompetencijomis ar įgaliojimais. E, taip pat yra galimybė raudonąją kortelę pasinaudoti ir galiausiai manau, kad taip pat svarbu akcentuoti poreikį plėtoti mintį, kad vienokiu ar kitokiu būdu galima keisti darbo tvarkos taisyklės nacionaliniuose parlamentuose, kad šie e, veiksmingiau galėtų spręsti europinius klausimus. Štai konkretus pavyzdys. Štai kartais nacionaliniams parlamentams, parlamentarams kyla baimių, kad nacionaliniai parlamentai praras savo įgaliojimus spręsti biudžeto klausimus dėl to, kas numatyta Europos semestre. Ir dažnai Europos parlamentai Europos semestro įgaliojimus tiesiog neigia, ignoruoja ir vadovaujasi nacionalinėmis taisyklėmis ir procesais. Bet jei E, prieš e, dis, prasidant diskusijoms Briuselyje būtų nacionalinio semestro ar trimestro rėmose aptariami biudžeto pasiūlymai iš anksto, Tai čia būtų galima pasinaudoti tais tikrai e, dideliais e, nacionalinių parlamentų įgaliojimais ir padaryti realią apčiuopiamą įtaką europinėms diskusijoms dėl Europos biudžeto. Taigi, jeigu prieš inicijuojant diskusijas europinių lygmenių būtų įvykusios diskusijos nacionalinių parlamentų lygmenių, tai būtų buvę ar būtų galima padaryti daug didesnė įtaka aktyviau paveikti būsimas diskusijas, nulemti jų krypti jau europinių lygmenių ir Europos parlamentams tikrai nekiltų jokių baimių, tai yra Europos valstybių parlamentams, nekiltų jokių baimių, kad šie praranda ar praras savo įgaliojimus. Tokiu būdu būtų galima sinchronizuoti, taip sakant, europinį laiką ir nacionalinį laiką, o europiniai parlamentai galėtų suvaidinti daug didesnį E, vaidmenį formuojant europinę politiką. Tai yra tokia dokumento tema, toks leitmotyvas, toks kvietimas, kuris manau, kad jums bus priimtinas. Aš labai norėčiau išgirsti jūsų reakcijas šio pasiūlymo atžvilgių. Na, o paskui galėsime raštu jau keistis pasiūlymais prieš tai, kai dokumentas bus patvirtintas. Taigi labai ačiū dar kartą, kad skyrėte laiko šioms diskusijoms. Paulo, nuoširdžiai Jums ačiū, o dabar suteiksiu žodį ponui Vaslavui Hampul, kuris yra Čekijos senato atstovas, pirmasis iš nacionalinių parlamentų. Prašau. Pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai, pasinaudosiu technologiją tai yra e, ekranu e, ir kalbėsiu, atsisukęs jūs nugarą, bet tikiuosi, kad neprieštarausite. Noriu padėkoti ponui Rangeliui už e, tikrai naudingą e, parengiamą į dokumentą ir padėkoti už e, siūlymą man pasidalinti mintimis, papasakoti apie tai, kaip mes dirbame Čekijos senate, ką svarstome ką svarstėme mūsų Senato Europos reikalų komitete pastaruoju metu, pastaraisiais metais, pristatysiu savo pastebėjimus ir savo mintis. Čekijos Respublikos senate. Čekijos Respublikos senatas vaidina kitokį vaidmenį nei žemesnieji deputatų rūmai. Pavyzdžiui, mūsų senatas neturi esminių galių biudžeto srityje. Šiuos klausimus e, sprendžia deputatų rūmai, todėl mano e, komentarai dėl Europos semestro nebus labai gausus. Jeigu, jeigu kas nors iš kitų rūmų norėtų ką nors pasakyti, aš sveikinčiau tokius komentarus. Uh, Noriu sureaguoti tai, kas jau buvo pasakyta čia. E, mūsų, kalbu apie mūsų Senato nuomonę dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ar debatų. Tai tik to šaltinis, to aktyvumo šaltinis nėra mm, bandymas konkuruoti su Europos parlamentu mes tikrai labai vertiname Europos parlamento darbą ir tikrai nesiekėme perimti Europos parlamento pareigų. Svarbiausias mūsų siekis Europos e, Sąjungos demokrati, demokratiškas legitim, legimitizavimas, e, siekis e, čia šiek tiek pasistumėti į priekį. Taip pat e, visuomenės nuomonė Čekijoje tai yra tikra problema, nes žmonėms atrodo, kad ES e, demokratiškas teisėtumas yra silpnesnis. Taigi toks yra mūsų siekis patobul, pa, pa, užtikrinti, kad reikalai pasistumėtų į priekį šioje srityje. Dabar pabandysiu atsakyti į visus uh, konkrečius klausimus išvardintus parengiamajame dokumente. Visų pirma, subsidiarumo patikra. Uh, Europos reikalų komitete dažnai svarstame tai, kad e, e, subsidiarumo principo e, atitikties patikrinimas patikėtas nacionaliniams parlamentams, tai yra politinėms institucijoms. Tai nėra juridinė patikra. Ir todėl, būtent todėl nacionalinių parlamentų atsakas, reakcija turi būti priimtina, nes nėra griežtai teisiškai apibriešto subsidiarumo aspekto, tai, tai platesnėme politinėme kontekste svarstamas aspektas ir į tai reikia atsižvelgti. Subsidiarumo patikra turi būti suvokiama nesiaurai. Tai tikrai nereiškia kokio nors pavojaus teisėkuros veiklai Europos Sąjungoje, nes ne, dar neegzistuoja veto teisė. E, nacionaliniams parlamentams jie negali blokuoti jokių teisės aktų, galime tik sulėtinti teisėkuros procesą ir turime galimybę pagilinti diskusijas ir pristatyti platesnį kontekstą teisėkuros procese, papasakoti, kaip vienas ar kitas teisės aktas e, būtų gyvendintas konkrečioje valstybėje. Ir kalbant apie visą tai, noriu pasakyti, kad subsidiarumo patikra turėtų apimti ir komisijos kompetencijų veikti patikrą bei taip pat e, teisinio pagrindo patikrą. Jeigu ES institucijos e, neturi, jeigu ES institucijų veiksmams nėra teisinio pagrindo, tai reiškia, kad negalime laikyti subsidiarumo principo, jo iš esmės nėra tuomet. Taip pat manau, kad subsidiarumo principas ir proporcingumo principas e, kai kur dubliuojasi e, parlamentarai e, išvelgia problemų su, su proporcingumo principu laikymusi, tai galima viską nagrinėti iš griežto subsidiarumo tikties e, aspekto. Reikia parengti motivuotas nuomonės ir pateikti argumentus. E, ir kai jie pateikiami dėl subsidiarumo ar proporcingumo, nereikėtų jų atmesti griežtai vertinant tik tai vieną ar kitą aspektą. Dar vienas dalykas, kuris tikriausiai niekam iš čia esančių nebus naujiena. Subsidiarumo patikra dažnai stumia į nevilti e, nacionalinius parlamentus. Pateikėme mažai argumentuotų nuomonė apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Na, aš ne, nesiūlau uh, numatyti veto nacionaliniams parlamentams, nes nemanau, kad kuris vienas nacionalinis parlamentas ar kurie nors vieni rūmai parlamento gali ką nors drastiškai pakeisti. Tačiau galimo poveikio didesnis matomumas tikrai būtų naudingas. Ir tai e, pagerintų procesus su nacionaliniais parlamentais. Aš nesakau, kad būtinai reikia keisti politiką ar teisės aktus. Uh, poveikio klausimas turėtų būti pristatytas ir paaiškintas. Ir komisijos reakcija į motivuotas nuomonės dabar jau yra geresnė, bet dar tikrai reikia pažangos. Argumentai, e, kruopščiai parengti argumentai, bandant atremti parlamentų išdėstytus prieštaravimus, tikrai būtų naudingi. Parengiamajame dokumente buvo ir techninio pobūdžio klausimas apie galimybę praplėsti subsidiarumo patikros laikotarpį iki kalėdų ar naujų metų. Aš pritarčiau tokiam siūlymui, tai tikrai būtų naudinga uh, Ir būtų gerai, jei, jei komisija savo imtųsi veiksmų ir tai padarytų. Jau išsakiau, kalbėdamas apie subsidiarumo patikrą, e, jau paminėjau tai, ką norėčiau pasakyti, kalbėdamas apie politinį dialogą su komisija. Komisijos atsakas, kurios laukiama, kad jis yra labai nekonkretus tiesiog pakartojami jau anksčiau pateikti argumentai. Ir poveikio, politinio poveikio aspektas komisijos atsakymuose ne visada yra aiškiai išdėstytas. Būtų gerai, kai tai būtų padaryta. Žalioji kortelė tai tikrai gera iniciatyva, ypač bandant E, užpildyti demokratinį deficitą. Vertinant, kur likščiol jau bus proces, šis procesas nuvedė, aš sakyčiau, kad rezultatas yra neblogas. E, kalbu apie jungtinę nacionalinių parlamentų iniciatyvą, teikiant politinius pasiūlymus ir užsitikrinant tam tikrus rezultatus būtų gerai, jeigu toks, e, e, toks variantas e, egzistuotų ir ateityje. Aš nemanau, kad šis mechanizmas yra absoliučiai būtinas tinkam siekiant gero ES veikimo. Kaip matėme, daug pasiūlymų pagal žaliosios kortelės procedūrą nepasirodė, ne, ne, nesulaukėme ir tikriausiai taip pat bus ir ateityje šio paties šio mechanizmo egzistavimo faktas yra svarbesnis už, už turinį, kurio galime tikėtis ateityje. Raudonoji kortelė. Ne, man kiek gaila tos e, raudonosios kortelės idėjos, ypač po Brexito referendumo, dėl tos pačios priežasties. Sunkiai tikėtina, kad raudonosios kortelės e, mechanizmas bus dažnai naudojamas. Manau, kad ypatingai retomis progomis jis bus pasitelktas. Tačiau tai, kad e, jis egzistuoja ir kad jį galima pasitelkti, tikrai gerina piliečių, valstybių narių požiūrį, nes nacionaliniai parlamentai jeigu jie e, suranda bendraminčių kitose valstybėse, gali pasipriešinti konkrečiam teisės aktui, gali imtis veiksmų, kad pasipriešintų kokiam nors teisės aktui. Ir e, tuo atveju priverstų Europos e, taryba pradėti visą darbą iš naujo. raudonosios kortelės mechanizmas, kaip jisai, koks, toks, koks jis buvo sukurtas prieš Brexito referendumą, e, numato e, prievolę 50 procentų nacionalinių parlamentų dalyvauti, kad būtų galima jį aktyvuoti. Tai reikalavimas yra griežtesnis nei E, mažumos veto tarybai, tai, mažumos veto, tary, veto e, skaičiui taryboje. Tai reiškia, kad, parlamentų, kad daug parlamentų turi dalyvauti. Bet kaip jau sakiau, jeigu jis būtų taptų nusistovėjusių mechanizmų, tai būtų naudinga. Tačiau problema yra ta, kad, kaip aš suprantu, čia ne, kai ko negalime pa, pa, pasiekti ne, nekeisdami sutarčių, o kai kas to dabar tikrai labai nenori. Nacionaliniai parlamentai net dabar turi tą galimybę ir tikriausiai neverta e, imtis keisti sutarčių nacionaliniuose parlamentuose esančių daugum, mažumų atstovavimas. Tai tikrai įdomi idėja, galima tai būtų daryti nuolatos. Netgi mažumų atstovai parlamentuose galėtų teikti savo pozicijas. Tai įdomi idėja, bet aš abejoju, ar tai būtų kam nors naudinga, nes dabar netgi, kuomet dauguma, parlamento dauguma pateikė savo nuomonę, e, ta nuomonė didelės reakcijos neiššaukė. Nėra kažkokių atsakomųjų veiksmų, taigi neaišku, kaip ta mažumos e, nuomonė būtų panaudojama. Norėčiau tik pastebėti e, štai ką. Tam tikrų mastų tai jau yra daroma. Pavyzdžiui, mūsų šalyje, kadangi pas mus yra dviejų rūmų parlamentinė sistema, e, dviejose rūmose yra skirtingi atstovai renkami per du etapus pagal skirtingą tvarką deputatų rūmose. Deputatų rūmai atstovauja pagrindinę politinę poziciją, nes jie formuoja, tos partijos formuoja vyriausybę, o senatas iš principo gali uh, išreikšti kitokią nuomonę ar šiek tiek kitokią nuomonę. Taigi, skirtingos e, visuomenės grupės jau yra atstovaujamas mūsų parlamente. Europos semestro klausimo aš nesijaučiu didis ekspertas. Tik tai galėčiau pasakyti, kad šis procesas E, iš esmės kišasi į šalių ekonominę politiką, e, kompetenciją šioje sitie patikėta valstybėms narėjams. Todėl turime labai kruopšiai dar kartą išnagrinėti demokratiško le legitimumo klausimą. Bet žinoma, praktiniu požiūriu labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai turėtų pakankamai laiko aptarti šalims skirtų rekomendacijų projektą su komisija prieš tuos, tas rekomendacijas patvirtinant taryboje. Bet reikia pripažinti, kad komisija stengiasi tai užtikrinti, suteikti laiko. Tikriausiai aš jau išnaudojau man, mano pasisakymui skirtą laiką. Dar turiu keletą pastebų, bet paliksiu jas tolesnėms diskusijoms. Uh, much, uh, Hampel, like ask... Dėkoju ponui Hampel. Dabar ponas Vinino Čyti iš Italijos Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas. Ponas Čyti. Ačiū pirmininkė, ponė Hübner. Dėkoju ir pranešėjui ponui Rangel bei Europos parlamento komiteto nariams už kvietimą dalyvauti čia. Ačiū už galimybę palyginti nuomonės šią labai svarbę temą. Septynerius metus po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, tikrai gerai, kad galvojame, svarstome, ką reiškia sutarties 12 straipsnis, kuriuo remdamėsi nacionaliniai parlamentai turi prisidėti prie tinkamo ES veikimo. Ir dabar, turint galvoje ypatingą padėtį, kurioje esame atsidūrę, po to, kai įvyko referendumas, kurio metu buvo nuspręsta Junktiniai karalystiai pastraukti iš ES, taip pat, kai e, svarios politinės jėgos ragina pasitraukti iš eurozonos ar net iš ES, taip pat e, e, turint galvoje ir tarptautinių santykių padėtį, apie kurią nekalbėsiu, turiu pasakyti, kad aš dirbu Italijos senate ir Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai dirba iš vien stiprindami Europos idėją ir siekdami pažangos, kad e, užtikrintų ES ateities perspektyvas. Apie tai buvo kalbėta minint sutarčių 60-asias metinės Romoje. Laisvė, žmogaus teisės, demokratija yra tie principai, kuriais turi būti kuriais remiantis turi būti kuriama Europa. Mes turime stengtis, kad sistema geriau veiktų, prie to turi prisidėti valstybių narių parlamentai ir ES institucijos. Esu ypač dėkingas ankstesniam komisijos pirmininkui ponui Baroso, kuris e, pradėjo politinį dialogą Jo metu yra išsamei nagrinėjama ES politika e, komisijai ir nacionaliniams parlamentams bendradarbiaujant. Šį bendradarbiavimą reikėtų stiprinti. Reikėtų stiprinti nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Mano nuomonė, padaryta pažanga reiškia, kad nacionaliniu lygiu daug dabar svariau prisideda prie įvairių priimamų priemonių. E, visi Senato komitetai, o apie deputatų ir mūsų aš dabar nekalbu, e, dalyvauja su Europo, visoje su ES susijusioje veikloje. Ir tokios prevencinės nuomonės idėja tikrai yra naudinga, nes tai leidžia įvertinti ES politiką. Manau, kad vyriausybės taryboje turėtų e, dirbti skaidriau. Daugelie parlamentų, tokiuose kaip mūsų, prieš ministrų tarybos susitikimą paprastai būna rengiamas briefingas apie tai, kokių pozicijų bus laikomasi taryboje, ministrų tarybos posėdėje. Ir per porą savaičių nuo ministrų tarybos posėdžio yra pateikiama informacija apie įvykusi posėdį mm, Europos reikalų komitetams. Mes turime sekti, kas vyksta Europos taryboje, Europos vadovų taryboje, taip pat reikėtų geresnio mm, ES teisės aktų perkelimo į nacionalinę teisę įvairiose šalise. Italijos senatas tikrai pasikliauja šiuo politiniu, politinio komunikavimo kanalu. Mes e, nagrinėjame pasiūlymus atsižvelgdami į jų esmę ir mūsų dokumentuose matote ne, ne tik mano nuomonę. Nors, žinoma, aš ponui Randžel pateikiau ir savo minčių, Mes norime matyti aktyvų Europos parlamento vaidmenį, mes norime, kad piliečiai pasitikėtų Europą. E, kit, kai lankiausi Briuselėje, anksčiau diskutavau su parlamento nariais, jie remia tokį mano požiūrį ir atrodo, kad komisija pastarojų metų taip pat e, žengia pirmin, e, dabar parlamentų, dabar yra atsižvelgiama į nacionalinių parlamentų nuomonės ir manau tai yra labai svarbu, turint galvoje teisėkuros funkcijas. Kaip sakė sako pranešėjas savo dokumente, mes turėtume skatinti dvipusį keitimąsi nuomonėmis, reikia renkti videokonferencijas, kad gerėtų e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšiai tais klausimais, kuriuose yra numatytas bendradarbiavimas. Ir čia turiu galvoje tokius klausimus kaip e, asmens duomenų apsauga, E, migracija ir kiti klausimai. Italijos e, senatas kartu su kitais parlamento rūmais visapusiškai dalyvavo raudonosios kortelės procedūroje dėl maisto švaistimo ir taip pat dėl įmonių atsakomybės. Ir matau, kad e, atitinkamo komiteto pirmininkas čia dalyvauja ir pritarė mums šio klausimu. Mm, mes taip pat norėtume, kad e, nacionaliniai parlamentai aktyviau dalyvautų politinėme dialoge. Mano nuomonė, kad ateityje reikėtų ir neformalios procedūros, nereikia dirbti per daug schematiškai. Be to reikėtų toliau plėtoti žaliosios e, kortelės procedūrą. Svarbu, kad e, nebūtų stabdomi ES sprendimai. Mums bendro intereso srityse reikia dirbti kaip vienai komandai. Kaip ir na, dėl raudonosios kortelės, apie kurią kalbėjo Čekijos atstovai, aš prieštarauju raudonosios kortelės procedūrai, nes nacionaliniai parlamentai turėtų prisidėti prie tinkamo ES veikimo, o šis požiūris, mano nuomonė, reiškia, kad parlamentai turi teikti konstruktyvius pasiūlymus, o raudonoji kortelė yra neigiamas dalykas, tai, tai yra būdas mm, stabdyti darbus. Pakartosiu, mums svarbiausias dalykas yra politinis dialogas, įvairių nuomonių palyginimas. Gali būti tokių parlamento rūmų, kurie galbūt kritikuoja tam tikras Europos idėjas, o Europos parlamentas ir kitos institucijos turi turėti būdą, kaip palyginti besiskiriančias nuomonės. Vis dėlto nacionalinių parlamentų vaidmo turėtų būti dalyvauti, o nestabdyti e, procesus. Ta pati galiu pasakyti ir apie subsidiarumo principo tikrinimą. E, tai suteikia galimybę daugeliu nacionalinių parlamentų uh, E, dalyvauti diskusijose apie e, Europos politiką, tačiau kol kas ta procedūra ribota ir komisija labai siaurai interpretavo šį dalyką trim atvejais. E, iš tikrųjų, čia daugiau kalbama apie kontrolę, ne apie subsidiarumo principo išryškinimą. nėra tiek daug kalbama apie neefektyvų sistemos veikimą. Taip pat kyla klausimas dėl antro protokolo. Manau, kad galbūt čia turime galimybę, kurios neišnaudojame. Vertėtų pagalvoti. Gal šis tema mums praverstų nagrinėjant esminius politikos klausimus mums labai svarbu akcentuoti politinio dialogo vaidmenį ir manau, kad iki, sutartis iki šiol nenumatė didesnio nacionalinių parlamentų vaidmens, tikrinant teisinį pagrindą ir atsižvelgiant į proporcingumo principą. E, Europos teisingumo teismas turėtų patikslinti šiuos aspektus, manau, kad būtų daug racionaliau galvoti apie tai, kokios papildomos vertėjas galėtų duoti visuotiniai pripažįstamos procedūros. Ir dar viena paskutinė pastaba yra susijusi su mm, patirtimi komitetuose, kurie, kurie jau keletą metų dirba ir bendradarbiauja su Europos parlamentu ir kitais nacionaliniais parlamentais. Čia turiu galvoje e, COSAC sustikimus, taip pat biudžeto klausimų konferenciją, užsienio ir saugumo politikos e, komitetą ir panašiai. Manau, kad vertėtų panagrinėti dar vieną klausimą. Šie minėti, panagrinėti, kaip šie komitetai savo darbu ir savo rezultatais galėtų tapti pavyzdžių, kaip įtraukti ne tik atskirus asmenys dirbančius tose komitetuose, bet ir visus parlamentus. Toliau aš jau sakiau, kad mes turime dirbti kaip partneriai. Ir mm, mes Europoje nekalbame apie trečiuosius parlamento rūmus. Turėtume galvoti apie partnerystę, e, kuri mums turėtų padėti pasiekti, kad e, besikeičiančios pirmininkaujančios valstybės e, bendradarbiaudamos spręstų tikrai svarbius klausimus. Pavyzdžiui, pirmininkaujant Maltai yra nagrinėjami vairūs su migracija viduržėme jūroje susius klausimus. Prie to prisideda ir parlamentai. E, savaitės pabaigoje vyks susitikimas Sicilijoje. Jo metu bus nagrinėjami sunkumai E, kurių sukėlė tokie esminiai pokyčiai šioje srityje. Bus stebima situacija, bus e, atsižvelgiama į solidarumą, žmogaus teisės, tai yra pagrindinės vertybės, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga. Bus svarstoma, kaip spręsti klausimus susikloščius tokioms skubioms situacijoms. Galbūt ne visas problemas pavyks taip išspręsti, galbūt nėra vieno būdo problemams spręsti, bet ponas Randžel mm, parengęs pranešimą e, pateikė pasiūlymą, kad e, bent savaitę per metus mm, parlamentas turėtų skirti susitikimams su nacionaliniais parlamentais ir komisijos atstovais. Aš e, čia išvelgiu tam tikrų sunkumų. E, politiniuose komitetuose vyksta diskusijos apie europinius klausimus. Taip pat e, svarstoma, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus. Taigi, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus, jeigu klausimas nėra susijęs su konkrečiu politiniu komitetu. Ir dar vienas dalykas - Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų prerogatyvos e, laisvės e, saugumo ir teisingumo srityje. Čia, manau, daug kas nusipelno kritikos, daugelis sutarties straipsnių nėra tinkamai gyvendinami. Pavyzdžiui, Europos teisingumo vidaus reikalų politikos vertinimas, Eurojustas, Europolas. Taip pat 785-88 straipsniai Aš manau, kad Europos parlamentas turi užsibriežti savo tikslą įveikti atsilikimą šioje srityje ir rasti tam tikrų struktūrinių bendradarbiavimo formatų, kad būtų užtikrintos piliečių teisės. Galiausiai, kai kalbame apie bendradarbiavimą teisėkuros srityje, kai kalbame apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą, pagrindinė tema yra būtent tai, apie ką aš ir kalbėjau - piliečių teisės. E, juk piliečiams atstovauja ir juos gina Europos parlamentai. Patys piliečiai neturi savo lobistinės organizacijos. Pagrindiniai jų lobistai yra Europos parlamentas. Ir mes turime pagalvoti, kaip sustiprinti Europos piliečių pasitikėjimą savo europinę tapatybę. Ačiū, dabar norėčiau pereiti prie ekspertų. Paprašysiu visų kalbėti nedaugiau kaip po 10 minučių, kad galėtų pasisakyti ir kiti kolegos. Dabar ponas Karlo Kazinė. Grazie. Ačiū. Na, mano prasisa... pasisakymo tikslas yra šiame komitete, jo buvusios kadencijos metu pateikta ataskaita bei ataskaitos pateiktos 97-aisiais, 2000-aisiais, 2007-aisiais, reaguojant į pono Elma Brok ir pono Napolitano iniciatyvas. Taip pat e, tai atspindi ir e, mūsų darbus e, bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais praeitos kadencijos metu. E, taigi šio darbo metu išsiskyrė nuomonės į požiūrį į šį bendradarbiavimą. Suprantama, kad šios diskusijos vyksta krizių krizės metu. Ir aišku, tai atitinkamai daro įtaką ir mūsų bendradarbiavimui. Bet visų pirma pasakysiu, kad šis bendradarbiavimas yra teisiškai privalomas, numatytas Lisabono sutartyje ir jos protokoluose. E, visuomet remiuosi Lisabono sutarties 12 straipsnių, kuris įpareigoja nacionalinius parlamentus aktyviai dalyvauti, šiek, siekiant užtikrinti aktyvų ES politikos įgyvendinimą. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad Europos parlamentai ne tik tai pos faktum turi įgyvendinti europinių e, institucijų sprendimus, bet ir dalyvauti pačiame sprendimų prieimimo procese. Tai reiškia, kad iškyla klausimas dėl viso ES funkcionavimo veikimo. Kitas klausimas, ar pasiekta tikslų čia šioje srityje. Pirmas e, straipsnis e, sutartyje numato e, galimybės tuos sprendimus priimti, bet nekalbam apie galutinį sprendimą. Pirmas straipsnis kalba apie vis glaudesnę Europą bet tai yra ne tikslas, bet metodas. Bet kokiu atveju tikslai turėtų būti pasiekti demokratinėmis priemonėmis, gerbent piliečių interesus, bet jeigu kalbame apie sąjungos rėmose, e, E, federaliniu būdu priimtus sprendimus, tai tie sprendimai turėtų būti inicijuojami demokratiškai išrinktuose nacionaliniuose institutuose, tai yra parlamentuose. O antrinė struktūra jau būtų taryba, e, kuri demokratinių įgaliojimų ir demokratinės išraiškos pagrindų e, pagal nacionalinių išrinktų institucijų įgaliojimus jau priimtų kito ligmens sprendimus. Bet jei kalbame apie biurokratinę Europą ir visą tą biurokratijos tinklą, tai tokiu atveju nacionaliniai parlamentai jau lieka labiau nustumti, o Europa negali suartėti, tapti glaudžiau bendradarbiaujančioji. Taigi čia tarp, tarp šių dviejų vizijų reikia rasti auksinį vidurį, suvokiant, kad demokratijos, demokratijos principas reiškia tai, kad tai, kas gali būti įvardyta antraisiais rūmais, turėtų būti žmonių valios išraiška. Europos parlamentai turi turėti galimybę kontroliuoti ir nacionalinės ministerijas bei ministrus. Ir čia, kai buvo padaryta Italijoje, reikia tokio e, institucionalizavimo, e, bet prieš tai reikia diskusijų, diskusijų parlamente. O ministrų tarybos posėdžiai turėtų būti padiktuoti diskusijų parlamentuose, po posėdžių beje ir vėl turėtų įvykti e, parlamentų aptarimai. Čia reikėtų, reikėtų čia turėčiau priminti teismo 2009 e, Birželio 30-osios sprendimą dėl Lisabono sutarties ratifikavimo. Teismas sako, kad bet kokie tokio pobūdžio sprendimai turėtų būti patvirtinti nacionaliniuose parlamentuose. Atitinkamas Italijos įstatymas šį dialogą tarp tarybos ir parlamento atitinkamai kodifikuoja ir įtvirtina. Bet čia pagrindinis klausimas yra europinė konstitucinė architektūra, kuriai reikia būtina turėti nacionalinius parlamentus, nes tokiu būdu galima formuoti tą europinį įvaizdį ir paskatinti piliečius jaustis atsakingais, jaustis, kad Europa yra arti jų ir tokiu būdu galėtume prisidėti prie integracijos iniciatyvų. Čia nacionalinių parlamentų vaidmuo yra neapsiriboti vien tik tai klausimais, kurie aptariami Europos parlamente. Apie tai jau esu kalbėjęs anksčiau. Kalbėjau apie tokią atgrėžtinę ar pakeistą subsidiarumą subsidiarumo formulę. E, šiuo atveju labai dažnai klausimai, kurie keliami Europos parlamente, pirmiausia, turėtų būti aptarimi nacionaliniuose parlamentuose, ypač kalbant apie šį Europos įvaizdžio formavimą. Na, pabandysiu trumpinti savo kalbą ir pereisiu prie raudonosios kortelės principo aptarimo. Principas buvo įtvirtintas 95 parlamento narių prašymų. Aš nemanau, kad šią idėją turėtumėm pritarti dėl to, kad ji įneštų sumaišties. Nacionaliniai parlamentai taptų tarsi trečiaisiais rūmais ir aš prieš tokią galimybę tai kirstusi ir su 12 sutarties straipsniu, numatančiu Europos parlamentų dalyvavimą šioje architektūroje. E, manyčiau, kad reikia šį sudėtingą specifinių bendradarbiavimo priemonių sąrašą peržiūrėti nes šios priemonės yra tik tai vertinamojo, parengiamojo, patariamojo pobūdžio, bet neprivalomos. Mums svarbiausia - politinį dialogą padaryti kuo efektyvesnį. Taip pat turime nepamiršti, kad įvairūs komitetai, e, Kozak, posėdžiauja. Štai Kozak veikia nuo 1989 metų. Tai yra vienintelė konferencija, kurią yra įsteigusi Lisabono sutartis. E, konferencija vyksta kartą per, e, atsiprašau, du kartus per metus. E, taigi esame daugybę sudėtingų bendradarbiavimo instrumentų, įskaitant ir tarp parlamentinę konferenciją dėl ekonominės valdysenos pagal sutarties 13 straipsnį. E, šiame forume dalyvauja nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų, parlament, parlamento parlamentarai atsakingi už ekonomikos reikalus. E, neseniai e, Bratislavoje įvykęs nacionalinių parlamentų susitikimas e, leido nacionalinių parlamentų nariams suburti ir įsteigti Europolo konferenciją. Ar pakanka tokių priemonių? Manau, kad taip. Nesakau, kad jos nėra reikalingos, jos yra reikalingos. Tiesiog mums reikia uh, tai, kas jau yra sukurta, panaudoti geriau. Esu nemažai dirbęs Kozak rėmose, taigi e, norėčiau į, į e, šią struktūrą ir orientuotis. Pats Kozak identitetas įtvirtin, įrodo, kad Kozak kaip institucija yra reikalingas. E, sutartyje juk numatytos Kozak veikimo priemonės ir tikslai, tai aš manau, kad tas bendradarbiavimas integravimo tikslu turėtų vykti įvairiomis kryptimis, kad būtų įvertintas pasemestrių ES funkcionavimo veiksmingumas. Apie konkrečius elementus nekalbėsiu, nes kiti parlamentarai apie tai kalbės, bet dabar pereisiu prie žaliosios kortelės principo. Tai yra susiję ir su e, kozako funkcionavimu. Aš esu įsitikinęs subsidiarumo patikrinimo poreikiu. E, manau, kad ši idėja e, subsidiarumo idėja apima ir proporcingumą. Taigi, tikrinant ir kontroliuojant subsidiarumo įgyvendinimą, kontroliuojamas ir proporcingumo principo įgyvendinimas. E, tai nėra joks stabdys subsidiarumui priešingai. Ši kontrolė yra um, subsidiarumo skatinimo priemonė. Ir čia netgi besikertančios nuomonės negali blokuoti šių iniciatyvų, tai priešingai galėtų būti įkvėpimas priimant geriausius sprendimus. Netiek dažnai yra pasinaudojama kitomis kortelėmis geltona ar oranžinė. Nacionaliniai parlamentai yra pateikę įvairių vertinimų. Uh, E, pastaruoju metu e, parengta apie 400 nuomonių, į kurias įsiklausė, kurias iš, iš, e, iš, įvertino nacionalinės institucijos. 12 ES veikimo sutarties straipsnis kalba apie aktyvų bendradarbiavimą ir čia sutarties keisti tikrai nereikia. Reikia įsiklausyti į tai, kas joje sakoma apie tą regionalizavimą ir įgyvendinti nuostatas, tik labai svarbu, kad turėtume pakankamai mus palaikančių jų nacionaliniuose parlamentuose, kurie įsiklausytų į komisijos ir Europos parlamento kvietimus. Tokiu būdu vyktų aktyvus Europos priartinimas prie piliečių, o kosak galėtų būti tas tinkamas formas leidžiantis įvertinti vadinamąsią žaliasias korteles, leidžiantis keisti pagristomis, keistis pagristomis nuomonėmis e, ir vėliau tas žaliasias korteles perduoti kozakui. Bet čia esama nemažai problemų. Neįsivaizduoju, kaip žlesias korteles galėtumėm padaryti privalomas. Taigi, kad bet kokie pasiūlymai e, taptų iš karto Europos teisės aktais. Čia negalima kalbu, kal, kalbėti ir apie tam tikrą įgaliojimų susijimą ar perkeitimą. Bet reikia kalbėti apie pasiūlymų ar iniciatyvų ištyrimą. E, galbūt e, šiame kontekste galime pakalbėti ir apie Europos parlamento iniciatyvos teisę, kuri dabar, priminsiu, visa yra sutelkta Europos komisijos rankose. Taigi galbūt e, tokios iniciatyvos padalinimas ir būtų galimybė daugiau sprendimo laisvės atiduoti Europos piliečių rankas. Bet tai jau reikėtų privalomų teisės aktų ir sutarties keitimo. Apie tai taip pat reikia pagalvoti diskusijų dėl demokratijos principo eigoje. O iniciatyvos teisė, suprantama, neturėtų reikšti tai, jog tai turėtų būti iš karto teisinis standartas. Tai reikalauja daugiau demokratijos. Manau, kad čia galime ieškoti kompromiso, o komisija padaryti tam tikrų filtrų, kuri leistų atrinkti tinkamiausias iniciatyvas ir užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą su, Europo, su nacionaliniais parlamentais. Ir siekiant to geresnio bendradarbiavimo komisija neturėtų turėti blokavimo teisės. Tai tokie bendri mano pasvarstymai. Nenoriu pereiti į kitas dvi sritis, kiti du pranešėjai būtent jas panagrinės. Aš tiesiog norėjau pakalbėti apie ryšį tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Taip pat norėjau užsiminti ir apie politinės partijas. Manau, kad jeigu būtų tokios E, tikros politinės partijos, kurias numato 2014 e, reglamentas numeris 1141, tai tai tik prisidėtų prie geresnio Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo. Jos turėtų sekti griežta politinė linija ir pačios būtų suinteresuotos bendradarbiavimu su nacionaliniais parlamentais, gerbtų savo tapatybę, tokiu būdu ir Europos parlamentas tą partinę tapatybę gerbtų. Tokiu būdu būtų galima prisidėti prie Europos parlamentinės sistemos gerinimo ir tai e, jau kartu iš karto pagerintų tą bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Taigi galbūt institucinė tvarka reikėtų įtvirtinti privalomomis teisinėmis priemonėmis, standartizuoti šiuos reguliarius susitikimus tarp atitinkamų e, struktūrų nacionaliniuose parlamentuose ir europinėme. E, praeitais metais vykusių rinkimų rezultatai galbūt ir buvo apspręsti tam tikrų politinių jėgų veiklos. Ne viskas mums priimtina, daug idėjų dėl tarptautinio bendradarbiavimo buvo atmesta, tačiau čia išiškėjo du elementai. Tiesiog tai yra toksai e, penas pasvarstymui. Viena vertus, kas išiškėjo, e, kaip e, e, sakė ir dėl ko nerimauja komisijos pirmininkas, dėl to, kad piliečiai balsuoja įtakojami įvairių, įvairių procesų. Antras, tai yra transnacionalinės kvotos klausimas, labai komplikuotas dalykas. Aišku, breksitas E, atlaisvins, taip sakant, tas vietas, kurias dabar užima parlamentarai iš Junktinės karalystės. Ir tai reikia įvertinti. Pagalvokime, kaip geriausiai išnaudoti tą ryšį tarp Europos, Europos parlamento ir nacionalinio. Ačiū. E, em, ačiū, ponia Kasinė. Žodis ministrui Liudvikui Dorn buvusiam Lenkijos senato e, pirmininkui, kuris kalbės apie subsidiarumą. Ačiū, ponė pirmininkė. kalbėsiu e, man paskirta tema apie subsidiarumą ir nacionalinius parlamentus. Bet prieš tai norėčiau pasidalinti su jumis štai kokiais pastebėjimais. Bandydami plėtoti bendradarbiavimą tarp ES institucijų, Europos parlamento ir Europos komisijos bei nacionalinių parlamentų subsidiarumo principo e, nagrinėjimo galimybės yra gana ribotos ir griežtai apibrieštos. Todėl šiuo požiūriu sakyčiau, kad e, politinės institucijos tikrai nemažai pasiekė. Nes egzistuoja geltonosios kortelės procedūra. E, o bandydami e, suvokti, ką dar galėtume nuveikti subsidiarumo principo klausimu, galvoju, kad daug e, nepasieksime, toli nenueisime. Pabandysiu argumentuoti savo teiginius. Panagrinėkime tuos tris atvejus, kuomet kortelė, geltonosios kortelės procedūra buvo panaudota ir įsigilinkime į pristatytų, nacionalinių parlamentų pristatytų argumentų uh, turinį ir pobūdį, bei panagrinėkime argumentus, kuriuos uh, sureaguodama uh, išdėstė Europos komisija. Ir po to pabandykime suvokti, kad ne, ne pats subsidiarumo principas kėlė problemų. Tačiau nacionalinių parlamentų argumentuose buvo nuorodų į subsidiarumo principą, taip pat į proporcingumo principą, e, galių suteikimo principą, taip pat e, par, nacionaliniams parlamentams nepatiko pats e, komisijos politinio pasiūlymo turinys. E, todėl, kadangi buvo pasitilkta geltonosios kortelės procedūra, reikėjo viską susijęti su e, subsidiarumo principu, nes kitos išeities nebuvo. Būtent taip viskas yra e, numatyta pagal sutarties nuostatas. Tai, kas buvo oficialiai pristatytas, skiriasi nuo mūsų e, diskusijų. Toks yra pirmasis mano pastebėjimas. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie subsidiarumo mm, ribas dabartinė situacija kelia tam tikrų problemų. Europos komisija pakenktų savo, susilpnintų savo pozicijas ir todėl ji niekada nepripažins, ne, ne kad ji peržingė subsidiarumo ribas. Juk pati Europos komisija yra sutačių sergėtoje ir, ir koks sergėtojas prisipažins, kad peržengė jam patikėtų kompetencijų ribas. Ir parlamentas yra teisus. Politinių ir moralinių požiūrių Europos komisijos pozicija būtų susilpninta, o tai, ne, o to, taip dar niekada nėra nutikę nei vienai politiniai institucijai. Todėl perinu prie savo kito pastebėjimo. Tai yra, kad mes nebegalime dar labiau išplėtoti bendradarbiavimo subsidiarumo klausimų. Subsidiarumo principo laikymasis situaciją e, mm, daro juoda arba balta. Arba principo galima laikytis, arba e, jo nesilaikoma. Negalime pasiekti, kad abi pusės būtų laimėtojos, laimėtoja arba komisija arba nacionaliniai parlamentai. Kai komisija yra laimėtojo pozicijoje, tai e, Europo, nacionaliniai parlamentai yra pralaimėjusieji. O tai tikrai liūdina. Taigi, šie trys svarbiausi pastebėjimai buvo pas, pasiūlyti pranešėjo. Todėl aš norėčiau akcentuoti ne subsidiarumą, bet proporcingumą, nes taikant proporcingumo principą nebeatsiranda tos laimėtojų ir pralaimėjusiųjų dichotomijos, nes kitaip gyventinama politika yra tarsi savotiški mainai. Viena pusė daro kompromisus, kita negauna visko, ko norėjo. Tačiau galtinis rezultatas yra daug primtinesnis, todėl siūlau nuo subsidiarumo pereiti prie proporcingumo principo. Ar reikėtų pasiūlyti kitam kalbėtojui dabar perimti žodį. Aš turėjau kalbėti apie subsidiarumą, bet norėčiau mm, pa, išnaudoti visą man skirtą laiką ir priminti jums apie dar vieną dalyką. Ir būtent čia, mano manimu, Europos parlamentas galėtų suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Uh, Jeigu nuspręstume labiau akcentuoti proporcingumą nei subsidiarumą, tuomet Europos parlamentas iš visų ES institucijų būtų ta institucija, kuri gebėtų įveikti nacionalinių parlamentų atskirti. Europos Sąjunga yra pusiau imperinė struktūra, vertinant pagal imperijos struktūrą. Ir egzistuoja uostas, užutekis, iš kurio e, brėžia, brėžiamos linijos suformuoja uždarą ratą, tačiau yra stiprus centras ir yra e, atšakos nueinančios nuo centro, tačiau tos atšakos niekur neveda. Jos turėtų jungti su nacionaliniais parlamentais. Čia norė, turėtume kalbėti apie gebėjimus kurti ko koalicijas kai kalbame apie proporcingumą, kurti yra daug lengviau, nes e, yra klausimų, kur, kur, dėl kurių kyla ginčiai, tačiau nesusidaro e, blokai, veto blokai. E, yra konfliktinių klausimų, bet kai tie klausimai kyla konkrečiame kontekste, jie neturėtų būti slopinami, bet jie turėtų tapti e, priešakinių diskusijų dalimi, nes, nes tai paskatina integracijos procesus. Nacionaliniai parlamentai savotiškai yra stumami į savizolaciją. izolaciją Bet jeigu su tie parlamentas vaid, būtų stipresnis, vaidintų stipresnį vaidmenį, jis galėtų suvaidinti ir labiau integruojantį vaidmenį. Pone Dorn, ačiū už jūsų įdomius pasiūlymus diskusijų metu tikrai, manau, nemažai bus pasisakymų šią temą. Toliau ponas Ingolf Penyči iš Humbolto instituto, kuris kalbės apie e, politinį struktūrinį dialogą bei nacionalinius parlamentus. Ačiū. E, pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai. Tikriausiai tai bus geriausia visiems, ypač vertėjams. Noriu visų pirma padėkoti ponui Rangeliui už e, visus e, suformuotus klausimus, kurie tikrai apriepia klausimo esmę, temos esmę. Bet visų pirma norėčiau išsakyti perspėjimą. Demokratija Europos Sąjungoje kartais tampa antrinės svarbos klausimų, nes nebeaišku, kas yra e, kompetitingas kokioje srityje. Kai kalbame apie parlamentų bendradarbiavimą, turėtume užtikrinti, kad, nes, kad, kad nebūtų nebūtų sumaišties dėl to, kas už ką atsakingas. Turime turėti galimybę e, identifikuoti blogus politikus nuo, ir gerus. Kaip juos atskirti Europos kontekste? E, tai labai sudėtinga užduotis. Jei surinksime uh, visus nacionalinius parlamentus į vieną grupę ir pasakysime jiems, kad jie už viską atsakingi, jie priima sprendimus, tai dar labiau sudrumsime vandenį. Bet tuo pat metu labai svarbu panaudoti parlamentinę jėgą Europos Sąjungoje ir stiprinti demokratiją. Visų pirma, tai, ką stebime valstybėse narėse, mums uh, rodo, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo jau e, nebetitinka dabartinių pokyčių ir tendencijų ir nacionaliniai parlamentai nebesuvaidina reikalingo vaidmens Europos įvykių kontekste. Klausimais, kurie yra tiesiogiai, kur, kurie yra aktualūs žmonėms, tie klausimai yra, e, sprendimai tais klausimais primami Briuselėje. Tačiau nepamirškime, kas pasakyta sutarty, sutartyse ir ką sako mūsų konstituciniai teismai. Vyriausybės, kurių nariai dir, dalyvauja tarybos posėdžiuose Briuselėje, atsiskaito e, turi atsiskaityti savo šalių piliečiams. Taip yra. Tačiau mane stebina, kodėl Europos Sąjunga nedalyvauja kaip, kaip teisinis veiksnys parlamento rinkimuose. Vyriausybės renka piliečiai, vyriausybės, vyriausybių norė atstovauja savo piliečius Briuselėje. Tačiau tai, to, tokia pat logika neatsispindi nacionaliniuose parlamentų rinkimuose. Taryba viską sprendžia ir prima sprendimus, kaip atrodys Europos politika. O kas e, tai kontroliuoja? Piliečiai, elektoratas. Tačiau tai neatsižvelgiama, tai gal nėra plačiai suprantama ir kai ta žinia pasklis, tuomet nacionaliniai parlamentai imsis rimčiau uh, E, savo europinių kompetencijų ir tuomet pradėsime dirbti, nes vykdomoji valdžia, komisija ir taryba e, turės kažkuo paremti savo galės, joms reikės, e, kad parlamentas už, įgyvendintų savo parlamentinę kontrolę. Todėl nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas turės glaudžiai dirbti. Ir noriu išsakyti dar vieną išankstinį pastebėjimą dėl subsidiarumo principo. Subsidiarumo, kalbant apie subsidiarumo principą, yra daugybė neteisingų suprantamų dalykų. Jis yra išnaudojamas kaip priemonė nacionaliniams parlamentams imtis veiksmų prieš Europos politiką, prieš e, Europos bandymus e, užsikropti daugiau galių iš parlamentų, tačiau tai neteisingai suprantama. E, Subsidarumo principo e, struktūra, architektūra ir yra siekis e, suteikti daugiau legitimumo nacionaliniai politikai. Kitaip sakant, sritise, kuriuose valstybės narės negali veiksmingai veikti, veiksmų imasi Europos Sąjunga tai yra konkreti veiksmų sritis ir tai yra Europos legitimumo pagrindas e, Europos piliečių atžvilgių. Ir subsidiarumo principas ir padeda nuspręsti, ką, kokiu veiksmu imtis kokiame lygmenyje. Tai reikia, reikia imtis iniciatyvos šiuo aspektus. Tai, tai nėra kažkoks gynybinis mechanizmas, ką neteisingai suprantu nacionaliniai parlamentai. Uh, Toliau, šankstinio perspėjimo sistema. Čia kalbame apie nacionalinių kompetencijų apsaugą nuo ES. Tačiau ir žaliosios kortelės mechanizmas čia labai svarbus. Turėtume nepamiršti ir galimybės nacional, nacionaliniam parlamentam patikėti užduoti, išsiaiškinti, kokių užduočių jie nori ir, ir ko jie norėtų pasiekti e, Europos mastu, kai jie to negali savo jėgomis. Ir tuomet subsidiarumo principas ir tampa labai vertinga, vertingų įrankių kuris padeda atstovauti piliečių interesus ir juos ginti. Jei būtent taip suvokite subsidiarumo principą, galima kalbėti apie parlamentų bendradarbiavimo stiprinimą iš visai kitokio aspekto ir galime ieškoti atsakymų į vairius klausimus. Norėčiau sakyti į dešimtį užduotų klausimų visų pirma kompetencijos ir jų apibrieštis. Nemanau, kad reikia tęsti diskusiją šią temą. Galime prisiminti čia bandymus apibriežti kompetencijas Europos lygmenių, konventą. Kameronas e, bandė daryti tą patį. Jis bandė siūlyti kompetencijų peržiūrą. Jis mane, kad tai yra puikus ginklas prieš kovoje prieš Europą, tačiau jam tai pasi, pasibaigė katastrofa, bet e, Europai tai buvo pergalė. Tai buvo labai rimtai parengta parengtas dokumentas, tačiau jis atskleidė, kad nėra kažkokių išimtinių Europos kompetencijų. Iš ankstinio, iš ankstinio perspėjimo sistema. Jie akivaizdžiai nėra dažnai panaudojama. Galime svarstyti numatytus terminus, bet nežinau, ar ilgesni laikotarpiai, ar jų pakeitimas terminų pakeitimas reikštų, kad ta sistema būtų dažniau, tas mechanizmas būtų dažniau panaudojamas. Tai galimybė pasipriešinti kai kurioms teisėkuros iniciatyvoms. Manau, jog pats tas faktas, kad tokia žangsinė perspėjimo sistema egzistuoja ir kad subsidiarumo principas egzistuoja, e, yra pakankamos priemonės užtikrinti, kad komisija neperžengtų savo kompetencijų. E, turėtume mąstyti apie tai, kaip padaryti sistemą veiksmingesnę. Ir ba bandyti į sistemą įtraukti ir mažumas. Visų pirma, galite klausti, kodėl būtinai valstybių, tik valstybių grupė gali inicijuoti šią, šį mechanizmą. Uh, galima svarstyti ir apie tai, kad e, skirtingų politinių stovyklų atstovai iš kelių šalių galėtų imtis iniciatyvos. Galbūt galima būtų siūlyti uh, įvairią spalvę politinę koaliciją. Nebūtinai, tai yra nebūtina reikalauti, kad keli parlamentai susitartų rimtus iniciatyvos. Kelios mažumų grupės, mažumų atstovai iš kelių parlamentų galėtų to imtis, pavyzdžiui, socialistai. Socialistų parlamentarai arba konservatorių parlament, konser, parlamentarai konservatoriai sakytų, kad uh, pateiktas teisėkuros pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo. Visą šį procesą galima politizuoti. Manau, kad Europai reikia daugiau politikos. Nebandant apsispręsti, ar, ar, ar esi už ar prieš Europą, bet bandant suvokti, kokie yra politikos prioritetai. Ką manome apie griežto taupimo politiką, apie nedarbą. Galbūt tokiu būdu E, viską integruotume į iš ankstinio perspėjimo sistemą. Grįžtu prie žaliosios kortelės procedūros. Ji galėtų būti sustruktūrizuota taip pat. Parlamentas arba kelių partijų koalicija iš kelių parlamentų galėtų nusiųsti e, paraišką komisijai. kita vertus, kodėl komisija turėtų reaguoti į iniciatyvą, kurią pristato e, keli parlamentai ar, ar kelios politinės e, e partijos iš kelių parlamentų. Tai susijęs su atvejais, kuomet e, komisija teikia pasiūlymą, kuomet yra siūlymas keisti teisinį pagrindą. Manau, kad komisija turėtų labiau įsiklausyti į tokius siūlymus, į, taip pat tokiu, tokiu būdu labiau įsiklausytų į piliečių e, nuomonės. Toliau, politiškai e, sustruktūrizuotas dialogas. Jį 2006 metais pasiūlė buvęs pirmininkas Baroso. Kas nutiko nuo to laiko, E, apsikeista daugybė dokumentų, vyko dialogas. E, šioje knygoje, kurią parašė Jan Kūpa, pasakyta, kad pavadinimu nacionaliniai parlamentai po Lisabonos sutarties ir krizės. Jei teisingai suprantu, tai kas čia parašyta, remdamasis tuo, ką girdžiu, visi komitetai, bendradarbiavimas, tarsi e, e, leidžia daryti išvadą, kad visi viską supranta, visi bendradarbiauja. Tačiau daugelis parlamentų narių mano, kad jiems svarbiau dirbti apygardose, o nedalyvauti šiame dialoge. E, Ir, atro, ir tai tikriausiai reiškia, kad visi šitie formai, tarp parlamentinis dialogas neturi jokių e, sprendimo prieimimo galių. Kažkas kažką sako, kažkokį sprendimą priima, tačiau paskui tai niekam nerūpi, bent jau e, plačiosios visuomenės požiūrių. Apie tai laikrašiai nerašo. E, Ar tai skatina komisiją imtis kokiu nors veiksmų, ar Europos parlamentas bando daryti įtaką tarybai. Man taip netrodo. Todėl tam, kad tie tarp parlamentinio bendradarbiavimo forumai būt, galėtų priimti sprendimus, jiems reikia tų kad jiems būtų suteiktos galios priimti sprendimus, tikriausiai reikėtų keis, reikės keisti sutartis. Bet noriu priminti tris rytis, kurio, kuriuose tas bendradarbiavimas numatytas pagal sutartis. E, fiskalinės sutarties 13 straipsnis. Ten jau daug buvo pasakyta įdomių dalykų šią temą. Toliau išorės saugumo politika. Kalbėtis yra įdomu. Aš ne apie tai, bet jei nie, niekas neprima sprendimų, jeigu nėra jokių kompetencijų sutikta dėl gairių, tai politikai, ministrai, valstybių, vyriausybių vadovai nesiklauso, jiems nerūpi. Reikia sprendimų prieimimo proceso, kad e, visi išgirstų tai, kas yra sakoma. Europolo bendras priežiūros komitetas e, turi gana rimtų sprendimo prieimimo galių ir tai galėtų tapti modeliu kitiems komitetams. Toliau, žalioji kortelė. Taip, už, raudonoji kortelė, ne, prieš. Kodėl nemanau, kad raudonosios kortelės procedūra turėtų būti toliau puoselėjama? Egzistuoja institucinis balansas ir hierarchija, taisyklės, pagal kurias e, e, dirbama, o raudonoji kortelė visiškai e, suardo kompetencijų sistemą. Galbūt raudonasis kortelės procedūra egzistuoja. Galbūt kiekvienas parlamentams patinka patraukli galimybė pasinaudoti raudonąją kortelę. Tačiau sprendimai priimami Bruselėje, e, remiantis komisijos iniciatyva ar parlamento iniciatyva, e, yra priimama, sprendžiama dėl to, kad tokios, tokios kompetencijos patikėtos toms institucijoms. Raudonoji kortelė viską sumaišytų čia, įneštų sumaišties. Mes tiesiog tą sukurtą sistemą išardytume. Norėčiau ką pasakyti apie IPEX. Manau, kad tai puikia priemonė. Tai yra komunikavimo pagrindas, informavimo, tarp parlamentinio bendradarbiavimo, todėl būtina jį stiprinti. Tačiau, nežinau, ar IPEX kontekste kas nors yra pamastęs apie e, internetinių diskusijų forumą. Kitaip sakant, Jei vyksta tarp parlamentinis bendradarbiavimas kuriomis nors temomis ir jis būtų prasmingas, jeigu tarp parlamentinėme dialoge būtų svarstamos kokios nors temos iš anksto, o ne politinių pagrindų. Galbūt galima būtų imtis tam tikrų teisėkuros pasiūlymų arba, pavyzdžiui, pabėgėlių politikos. Ir būtent tokiu principu būtų prasminga organizuoti tą parlamentinį dialogą, kol tas klausimas būtų išspręstas. Būtų galima steigti tarp parlamentinį forumą, e, tarp nacionalinių parlamentų, Europos parlamento ir įtraukti plačią visuomenę, nes žmonės iš gatvės taip pat nori dalyvauti. Interneto valdysenos forumas būtų puikus pavyzdys, kaip tai padaryti. Darbo grupėse ten e, diskusijose dalyvauja 2000 žmonių, viskas yra transliuojama internetu ir kas, visi, kas nori, gali prisijungti ir dalyvauti diskusijose. Taigi tai padėtų sustiprinti e, piliečių dalyvavimą. Dar vienas e, momentas. Dėmesys Europai. Norėčiau čia perspėti jūs dėl štai ko. Europos e, parlamentų renginių savaitę. Aš už ją, bet nenorime, kad, kad tai būtų tik. Tik vieną savaitę, bet nacionaliniai parlamentai dirba kiekvieną savaitę. Visą laiką. Reiktų to nepamiršti. ir jie privalo įsipareigoti rimtai imtis Europos klausimų savo kasdienėme darbe. So, uh, uh Ačiū profesorių Pernyčią, dabar pradėsime diskusiją. Manau, kad tikrai pasistumėjome pirmin nagrinėdami žaliosios kortelės klausimą. Jūs visi, visi minėjote ją savo pasisakymuose, tai svarbu, ne, nes tai svarbus aspektas. Dabar turiu 11 ar 12 kolegų, kurie prašo žodžių. Jeigu dar kas nors norėsite pasisakyti, tai prašau užpildyti geltoną ne kortelę, bet popieriaus lapą, geltoną formą. Taigi, proporcija bus tokia du nacionalinio parlamento nariai ir vienas Europos parlamento narys. Pirmiausia, Daniel Orua, nacional, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos atstovė. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjau už tai, kad e, iškėlėte keletą klausimų, kuriuos mes jau ilgai užduodame. Ačiū ekspertams, kurie iš esmės gynė žalėjo kortelę. Uh, Mm, mes nacionaliniuose parlamentuose, e, jau daug metų ją naudojame, jo šį klausimą nagrinėja ir Europos parlamento nariai. Keletas trumpų pastabų. Noriu e, sureaguoti į tai, ką siūlo pranešėjas. Žinoma, vėliau reaguosiu raštu. Visų pirma, E, iš ankstinio įspėjimo mechanizmo taikymo srities išplėtimas ir proporcingumas, e, taip pat subsidiarumas. Manau, kad šie dalykai tarpusavėje tar, vienas kitam neprieštarauja. Tai toliau nacionalinių parlamentų e, darbo derinimas palengvėtų, jeigu būtų pratesti terminai nuo dabartinio 8 savaičių iki 10-12 savaičių. Ir Man atrodo, kad labai gerai, kad yra suteikiama galimybė pasisakyti ir mažumoms parlamente per nuomonės, kurios yra uh, pateikiamos pagal subsidiarumo principą. Svarbu, kad mažumų nuomonė taip pat būtų akivaizdi. Manau, kad tai praturtintų e, diskusiją ir padarytų ją demokratiškesnė. Toliau Europos semestro e, atsakomybė, atsakomybė už e, Europos semestrą nacionaliniuose parlamentuose, taip pat ir kalendorius, apie tai buvo kalbėta. E, svarbus dalykas yra ir tai, kad Europos komisijos nuomonės dėl biudžetų, nacionalinių biudžetų būtų skelbiamos prieš prasidedant diskusijoms dėl nacionalinių biudžetų. Mums labai svarbu taip pat, kad būtų skatinamas teigiamas e, nacionalinių parlamentų vaidmuo bendraujant su Europos institucijomis, ypač Europos komisija. Mūsų nacionalinės asamblėjos komitete dirba įvairios frakcijos. Mums šis klausimas labai svarbus. Subsidiarumo patikrinimas yra labai svarbus dalykas, e, bet e, suprantu, kad čia nereikėtų taikyti raudonosios kortelės, apie tai daug kas kalbėjo. Bet net ir geltonoji kortelė dažnai reiškia blokavimą, o neteigiamus dalykus. Aš manau, kad nacionaliai parlamentai galėtų atlikti tilto vaidmenį tarp mm, piliečių nuomonių ir Europos institucijų. Ir ta žalioji kortelė čia būtų svarbi. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta ir e, mūsų parlamentas jau yra pasiūlęs keletą žaliųjų kortelių, bet labai svarbu, kad komisija į mus atsiklaus, įsiklausytų ir kad e, e, manau, kad šį pasiūlymą reikėtų e, geriau tvarkyti, komisija jį turėtų geriau suprasti. Ir baigdama dar norėčiau paminėti tris dalykus, kuriuos reikėtų labiau akcentuoti. Visų pirma, eurozonos parlamentinės, valdysenos parlamentinės e, dimensijos stiprinimas. Čia reikia vaidmens Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Kitas dalykas e, dialogas tarp parlamentų, ypač dėl ekonomikos ir biudžeto klausimų. Jau buvo paminėta ir biudžeto konferencija, pagal 13 straipsnį ta, konf, toje konferencijoje turėtų būti tvirtinamos išvados, tai jau yra numatyta vidaus reglamente. Ir galiausiai norėčiau dar pasakyti, kad transnacionaliniai sąrašai tikrai galėtų būti naudingas dalykas. Reikėtų visų pirma, žinoma, sukurti reikiamą pusiausvirą e, tarp nacionalinių atstovų, kurie jau dirba Europos parlamente. Tačiau manau, kad ir ta kita idėja e, yra tinkama. Ir paskutinis dalykas. E, metinis susitikimas, pavyzdžiui, metinis kongresas, kuris vyktų vieną savaitę per metus tarp e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tai mūsų nuomonė būtų naudinga, galėtume tai renkti lik ir e, kaip, kaip konventą ir galvoti apie demokratiškesnę geresnę Europą. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Redžina Pastos iš Portugalijos Respublikos asamblėjos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui Paolo Rančel. Jis yra puikus visų šių klausimų žinovas. Ir, bet, ir būtent jis sugebėjo parengti puikų dokumentą pozityvų dokumentą šiam posėdžiui. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Lisabono sutartis iš tikrųjų yra nacionalinių parlamentų sutartis. Pirmą kartą buvo pripažinta, kad nacionaliniai parlamentai aktyviai prisideda prie gero ES veikimo. Apie tai kalbėjo e, pirmininkas Kazinį ir jis akcentavo žodį aktyviai. E, nacionalinių parlamentų vaidmuo išplaukė iš tradicinio vyriausybės kontrolės vaidmens. Ir tarp nacionalinių parlamentų kompetencijų yra ir subsidiarumo principo tvirtinimas, tikrinimas, taip pat iš ankstinio įspėjimo sistema. Mes E, Portugalijos Respublikos asamblėjoje ir Europos reikalų komitete sukūrėme kontrolės mechanizmą, kuris mums padeda laikyti sutartyje numatytų terminų ir kuris mums padeda atsižvelgti ir į par, mūsų parlamento darbo kalendorių. Mes nuo 16 metų taikome naują kontrolės metodiką. E, ji yra taikoma e, asamblėjos kompetentingose komitetuose, taip pat ir autonominėse asamblėjose. Taip pat čia yra į kontrolės numatomas ir visuomenės vaidmo kontrolės procese. Mūsų nuomonė dialogas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų yra labai svarbi Europos sprendimų prieimimo proceso dalis. E, labai svarbu, kad būtų paisoma subsidiarumo principo. Ir mes manome, kad e, mažumų nuomonių pristatymas, įtraukiant e, balsavimo rezultatus į priedą, kuris pridedamas prie nuomonių, kurias nacionalinės institucijos siunčia Europos institucijoms, tai yra labai naudingas dalykas. Ir Be to, noriu pritarti pranešėjo e, ir kitiems pasiūlymams. Manau, kad mes e, galime dabar stebėti, kaip nagrinėjamos įvairios Europoje aktualios e, temos. Mes galime, pavyzdžiui, paskirti nuolatinius pranešėjus nacionaliniuose parlamentuose, kaip tai yra daroma Europos parlamente. Čia galime kalbėti apie tokius klausimus kaip e, Europos semestras, pagrindinių teisų hartija, taip pat viskas, kas susijęs su Brexit klausimu. Uh, Žinoma, daug ką dar galima e, tobulinti, bet akivaizdu, kad atėjo laikas suteikti žodį nacionaliniams parlamentams, m, suteikti jiems galimybę užmėgsti geresnius, geresn, lab, suteikti jiems galimybę labiau gilintis į e, Europos teisėkurą. O manau, kad. E, sutarčių pakeitimų, sutarties pakeitimų nereikėtų daryti. Tiesiog reikėtų stiprinti parlamentų bendradarbiavimą. E, čia naudingas yra ir COSAC susitikimas. Svarbu, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovai plėtotų dialogą, nagrinėtų vieni kitų pozicijas. Mm, gerai, Ir taip pat labai naudingas dalykas yra ir pasiremti žaliosios kortelės iniciatyva. Jau buvo pasakyta, kad nemažai nacionalinių parlamentų, kaip sakė ponė Oruar, e, ėmėsi šios iniciatyvos. Portugalijos parlamentas šiuo metu įgyvendina e, tokią procedūrą, ji yra susijusi su fiskaliniu skaidrumu. Svarbu, kad nacionaliniai parlamentai galėtų aktyviau prisidėti prie Europos projekto įgyvendinimo. Tai žinoma yra mūsų projektas ir mes visi turime siekti šio tikslo. Ačiū. Taigi aš pati pati, kaip savo frakcijos koordinatoriais, buvau įsirašiusi į kalbėtojų sąrašą ir dar turėjome šešėlinį pranešėją, bet jo dabar nėra. Taigi dabar suteiksiu žodį savo, kalbėsiu dvi minutės italų kalba. Mano klausimas ir mano mintis E, grindžiama tuo klausimu, kurį iškėlė pranešėjas Rančel, kalbėdamas apie žalėją kortelę arba jos e, švelnėje versiją. Tai yra nacionalinių parlamentų teikiami motivuoti pasiūlymai. Profesorius Bernyčia ir kiti kalbėtojai apie tai jau kalbėjo, daugelis nacionalinių parlamentų atstovų pasisakė už pasiūlymus, už tai, kad būtų galima teikti pasiūlymus vykstant dialogui tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Taigi, noriu paprašyti jūsų išreikšti savo nuomonės, kad mes šiame parlamente galėtume e, dirbti su pono Pernyčia pasiūlymu. Turiu gal, čia turiu galvoje atvirkštinį subsidiarumą. Tai yra, kad nacionaliniai parlamentai galėtų teikti pasiūlymus Europos komisijai ir Europos parlamentas ir e, Europos ministrų taryba turėtų atsižvelgti į tai, kurios klausimus būtų geriau spręsti ES lygiu ir parlamentai tokius pasiūlymus galėtų teikti, remdamėsi m, mm, savo atliekamą subsidiarumo kontrolę. Ir žinoma, nekiltų klausimo dėl subsidiarumo, jeigu pasiūlymus teiktų nacionaliniai parlamentai. Ir tai mums suteiktų galimybę dirbti su žaliosios kortelės idėja, nekeičiant sutarčių. Jeigu pasirinktume tokią darbų kryptį, tai tada nereikėtų jokių sutarčių pakeitimų, o kaip žinome, jie užtrunka labai ilgai. Taigi aš e, asmeniškai manau už tai, ką ir tai noriu pasakyti ir pranešėjai ir jums, kai teikiate pasiūlymus, ir minite subsidiarumą, tai e, tokiu būdu jūs iš esmės pasiremtumėte atvirkštiniu subsidiarumu ir tai būtų labai naudinga Europos parlamentui. Dabar mano antra pastaba. E, apie tai jau kalbėjo nemažai pasisakiusių kolegų ir tai o, tokį pasiūlymą oficialiai pateikė ir ponas Perničia. Reikėtų įvertinti, gal būtų galima labiau formalizuoti rezultatus. Na, mes čia neperintume 13 straipsnio komiteto ar kosak įgaliojimų, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip formalizuoti teikiamus pasiūlymus, kad komisija į juos galėtų atsižvelgti ir pristatyti kaip savo pasiūlymus. Arba galbūt e, parlamentas per savo teisėkuros įgaliojimus galėtų juos tvirtinti. Tai būtų antras politinio dialogo stiprinimo etapas. Pirmiausia, suteiktume galimybę nacionaliniams parlamentams, o po to stiprintume dialogą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir, žinoma, vėliau su komisija ir kitomis institucijomis. Būtų įdomu panagrinėti tokį variantą. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Marinai Belingieri iš Italijos. Ji yra deputatų rūmų atstovė. Ačiū. Šios dienos diskusijų tema yra labai svarbi, atsižvelgiant į dabartinę uh, padėtį, kai kyla susirūpinimas dėl ES ateities perspektyvų ir kai galvojama, kaip e, tvarkyti sprendimo prieimimo procesą, kaip padaryti jį veiksmingesnį ir greitesnį. Būtent tai yra visuomenės dėmesio centre. Ir apie tai kalba įvairios politinės jėgos vykstant rinkimams įvairiose valstybėse narėse. Apskritai, piliečiai mūsų šalise jau nekarta labai aiškiai paragino mus e, iš dalies atidėti ES taisyklių gyvendinimą. Pirmininkė prašo kalbėtojas kalbėti lėčiau. E, norima sumažinti tą atotrukį, kuris daugelio žmonių nuomonė didėja tarp piliečių ir institucijų. Ir plėtojantis šiam scenarijui, būtina kaip galima geriau pasinaudoti parlamentais, kurie yra demokratijos lopšiai, kurie yra legitimumo e, centrai. Reikia daryti viską, kad kad atsižvelgtume ir kad skirtume dėmesio nacionalinių parlamentų indėliui į sprendimų prieimimo procesą. Uh, E, dabartinė Europos komisija savo kadencijos pradžioje įsipareigojo labiau atsižvelgti į tai, ką sako nacionaliniai parlamentai, vertindami teisėkros pasiūlymus. Tačiau tai nėra iki galo įgyvendinta. E, ir komisija dažnai neatsižvelgia į politinę kritiką. Manau, kad pati komisija turėtų būti suinteresuot, labiau suinteresuota skirti daugiau dėmesio šioms nuomonėms, nes priešingų atveju dar labiau padidės, išauks populizmas e, ir nepasitikėjimas Europos Sąjunga. Aš manau, kad mes e, turėtume atsižvelgti į naujausią Europos parlamento nuomonę, atsižvelgti į visus nacionalinių parlamentų teikiamus dokumentus, ne tik į motivuotas nuomonės, bet e, reikia žiūrėti ir į Europos parlamento posėdžių protokolus, taip pat žiūrėti, žiūrėti kas vyksta COSAC ir kitose panašaus pobūdžio mm, susitikimuose, tačiau juose reikėtų vengti abstraktaus nuomonių reiškimo. Reikia galvoti apie Europos institucijų pasiūlymų poveikį ir tokie, mano minėti, susitikimai galėtų būti naudingi, jeigu juose būtų vengiama abstrakčių diskusijų, kuriuose neatsižvelgiama į piliečių nuogastavimus. Aš manau, kad labai geras pasiūlymas derinti nacionalinių parlamentų darbo tvarkės su ES darbu. Ypač pritariu Europos savaitės idėjai. Ji būtų labai naudinga įtraukiant nacionalinius parlamentus ir suteikiant galimybę tiesiogiai bendrauti Europos komisijai ir parlamentais, parlamentams konkrečiose srityse. Taip pat Reikia galvoti ir apie Europos parlamento vaidmenį dialogę su nacionaliniais parlamentais. Būtina stiprinti Europos parlamento demokratinį legitimumą. ir Europos parlamentui turėtų būti skirta didesnė horizontali atsakomybė, kaip sakė ponas Kazinį. Manau, kad tas vietas, kurios liks tuščios po Junktinės karalystės pasitraukimo, būtų galima įrašyti į transeuropinį sąrašą. Ir beje, apie tai kalbėjo praėjusią savaitgalį ir Europos vadovų tarybos pirmininkas per dėrybas dėl Brexit. Toliau Edgar Meijer iš Austrijos šanšų federalinės tarybos. Labai ačiū. Pranešėjau, ponės ir ponai, aš vadovauju antrojose rūmose bendradarbiavimo komitetui. Ir štai pastaraisiais metais mes e, kaip rūmai labai aktyviai dirbome subsidiarumo principo įgyvendinimo prasme. Maždaug virš 40 e, pagristų pasiūlymų buvo pateikta. Nenoriu prieštarauti profesoriui Benyčiui, tačiau savo nuomonę noriu aiškiai išdėstyti ir pasakyti, kad mes ne prieš Europą, o šį dialogą vertiname kaip konstruktyvų ir kritinį. Uh, ir tai galimybė mums dalyvauti visame Europos dialogo procese. Subsidiarumas suteikia pagrindą bendradarbiavimui. Štai Austrijos federalinės žemės taip pat bendradarbiauja mm, pagal tam tikrą sistemą centrinių lygmenių ir tai pripažįstama ir europinėse institucijose, įskaitant ir regionų komitete. E, taigi Europinės institucijos e, vadovaujasi e, Austrijoje vykstančių žemių ir centrinės vyriausybės bendradarbiavimu kaip pavyzdžių. Kozakas sukalbėjęs apie tą aštuonių savaičių terminą, kurį taikome. Mes norėtumėm už, pasakyti už 12 savaičių, nes norėtumėm e, turėti daugiau galimybių nuveikti kažką apčiopiamai, kad valstybės narės galėtų įnešti savo įnašą. Taigi mes už laiko termino prailginimą O kalbant apie bendradarbiavimą su žemėmis, tai mes manytumėm, kad tai yra pats geriausias būdas panaikinti atotrukį e, tarp centrinės valdžios ir e, piliečių. Taigi reikia pasirūpinti, kad bendradarbiavimas su parlamentarais būtų kuo glaudesnis. Visos šios priemonės e, leidžia pasiekti geresnį ryšį tarp Europos e, institucijų ir nacionalinių bei regioninių savivaldos institucijų. Taigi dėkoju už šiandieninį susitikimą. Šios diskusijos yra tokios aktualios ypač dabar, kai Europai kyla tiek iššūkių. Pono Paulo Rangel e, pranešimas yra tikrai labai įdomus. Čia išriškėja ne viena E, tema. Aš norėčiau papildyti ir pasakyti, kad mūsų asamblėje yra priemus ne vieną sprendimą šiais klausimais. Kyla klausimas, ar deleguoti į teisės aktai pasiteisina ar ne. Mes kritikuojame, e, kad tai, kad deleguoti į teisės aktai pasitelkiami labai dažnai Priemus Lisabono sutartį Europos parlamento įtaka e, padidėjo, padidėjo galimybės tą įtaką daryti, tačiau to nepakanka. Delegavimo aktų nepakanka, jų teikimo dažnumas nėra pakankamai didelis, taigi čia mes turėtumėm numatyti esminės diskusijas. Na ir galiausiai būtume labai patenkinti, jei Europos komisija uh, per aštuonias savaitės reaguotų į mūsų pasiūlymus. To niekada nebuvo. Ačiū. E, tinkamas pastebėjimas. Ačiū. Pone Diana James, Europos parlamento narė, prašau. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Man šios diskusijos bei ekspertų pasisakymai yra labai įdomus, taigi nuoširdžiai dėkoju už kvietimą jūs priminėte visiems apie pagrindinį Europos narystės ramsti. Tai yra suverenumą ir nepriklausomai nuo balsavimo dėl breksito referendumo rezultatų mes vis dar esame Europos partnerystės dalis. Kalbant apie šią bendrą suverenumą, aš norėčiau akcentuoti lūkesčių e, svarbą. Valstybės narės siekia suvereniai ir solidariai bendradarbiauti sprendimų prieimimo procese, o euroskeptizmas reiškiasi dėl to, kad trūksta skaidrumo, suvokiama, kad sprendimai priimami slaptai už uždarų durų ar trialogo būdu, kad trūksta informatumo ir todėl piliečiai jaučiasi atribuoti, atskirti. Manau, kad reikia daryti viską, kas leistų mums judėti priešingą linkme. Po e, e referendumo arba referendumo metu netgi buvo e, pasinaudojama tokiais argumentais, kad maždaug 60-70 procentų visų e, Britanijoje galiojančių teisės aktų remiasi būtent europinėmis nuostatomis. Ir tai buvo pateikta kaip kritika. Čia negalime leisti, kad sudarytų įspūdis, kad nacionaliniai parlamentai yra subsidor, su, subordinuoti ir priklausomi nuo Europos Sąjungos reaguodama į diskusijas, e, norėčiau pateikti keletą pastabų. Kalbama apie tai, kad kai kurie asmenys užima dviejopas pozicijas ir dalina savo laiką tarp Europos parlamento ar nacionalinių parlamentų ir kitų funkcijų. E, šiaip jau pas mus tokios galimybės nėra, bet Pavyzdžiui, Belso ar Škotijos vyriausybės ar parlamento nariai gali turi, užimti ir kitus postus. E, na, kolegos kalba apie tai, kad bendradarbiavimo gilinimas gali reikšti didesnę biurokratiją. Sūlyčiau tokius pasakymus iš karto atmesti, nes jeigu daugiau dėmesio skirsime toms kliūtims, kurie, kurios stabdo prieimimą, tai tikrai e, biurokratijos sumažės, veiksmingumas didės. Ir galiausia, dėl federalinio ES veikimo pobūdžio. Taip, suprantame, kad reikia su kai kuo susitaikyti, bet reikia galvoti apie tam tikrą kitą lygmenį. Pavyzdžiui, pas mus kaip yra lordų rūmai. E, nemanau, kad tai apsunkintų situaciją ir kad e, tai būtų nebefunkcionalu, nebeveiksminga. Manau, kad siekdamos skaidrumo ir atvirumo valstybės narės galėtų pagalvoti ir apie kažkokias tokias galimybės. Ačiū gerbiamoji pirmininkė. Ačiū Jums. Toliau Ponas Jonis Rakijotis iš Graikijos parlamento, prašau. Ačiū, e, gerbiamoji pirmininkė. Aš norėčiau visiems kalbėjusiems padėkoti gyvename sudėtingais laikais. ES turi priimti rimtus globalizacijos, naujų technologijų iššūkius, e, mažė darbo vietų, e, pasireiškia pabėgėlių krizė, didėja populizmo apraiškos. Pirmininko Junkerio komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų institucijų darbo koordinavimui. Pavyzdžiui, peržiūrėjimas nes tarp institucinis susitarimas kalbama apie pačios sutarties peržiūrimą, subsidiarumo principo kontrolę. O kalbant apie Europos parlamentui numatytą vaidmenį tarp institucinio bendradarbiavimo prasme, tam prisėjasi su Mm, Europos parlamento pagrindiniu interesu, būtent nacionalinių parlamentų veiksmingumo stiprinimą, nes būtent jie yra ryšys tarp e, prie, sprendimus priimančiųjų institucijų ir piliečių. Vyksta diskusijos dėl E, šių struktūrų kompetencijų. Bet pasinaudodamas progą pasakysiu, kad tikrai daug dėmesio skiriama, jog e, būtų galima sumažinti biurokratiją. Europos komisija e, dirba šią linkmę, tačiau supaprastinimo priemonės neturėtų būti suvokiamos kaip piknaudžiavimas jomis E, komisija turėtų atsiremti į ES veikimo sutarties 91 straipsnio antrosios dalies pirmojų punktų ir atitinkamais kitais straipsniais. Jie turėtų būti taikomi labai atsargiai. Komisija turėtų pasirūpinti tuo, kad pati neviršytų savo įgaliojimų. Visai neseniai Graikijos parlamente buvo parengta nuomonė dėl atitinkamų Europos parlamento ir tarybos pasiūlymų dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo, pardavimo, reklamos, taip pat dėl kitų maisto prekių e, ženklinimo bei geografinės, geografinių nuorodų apsaugos e, alkoholiniams gėrimams. Naujo e, pranešimo pristatymę kalbama apie tai, kad šis pasiūlymas pareikalaus e, nežymių techninių pakeitimų. Tačiau suprantame, kad reikės taisyti ankstesnį reglamentą. Komisijos pasiūlyme esama e, būdų, kaip situaciją pagerinti, bet e, pasiūlymas yra esminis neapsiribojama vien tik tai 290 straipsnio nuostatomis. E, tai pareikalaus esminių pakeitimų. Taigi siūlyčiau e, komisijai peržiūrėti tai, kaip jį taikoma antros straipsnių 91 ir 92 dalis. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Vitalino Kanas iš Portugalijos, prašau. Muito obrigado, eh, senhora Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią progą. Portugalijos e, parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas jau pristatė mūsų darbą. Aš norėčiau pasiremti, pasiremdamas uh, Polo Rangelio puikiu pranešimu, e, kur, kuris tikrai puikiai parengtas e, yra geras pagrindas diskusijoms su <coughs> nacionaliniais parlamentais. Ir dabar norėčiau perėti porė konceptualių dalykų. E, demokratiški nacionaliniai parlamentai savo darbe remiasi tam tikromis bazinėmis koncepcijomis. Jie yra renkami tam, kad ne tik formuotų nuomonės, bet ir taip pat, kad imtųsi teisėkuros iniciatyvą arba paremtų juos pasiekiančias teisėkuros iniciatyvas. Mechanizmai numatyti Lisabono sutarties 12 straipsnyje siekia užtikrinti mm, didesnį nacionalinių parlamentų dalyvavimą ES gyvenime. Tačiau e, e, tos galimybės apsiriboja raudonosios arba geltonosios kortelės procedūromis. Ir, ir tai ribotos galimybės, tai netitinka demokratiškos, e, demokratiškos sistemos koncepcijų, nes daug atsakomybės paliekama nacionaliniams politikams. Ir čia remiamės subsidarumo principu, kuris yra ir teisinis. Taip pat kartais nacionalinių parlamentų nariams iškyla nemažų sunkumų e, pasitelkiant subsidiarumo principą. Manau, kad jie turėtų e, siekti taikyti proporcingumo principą, kuris yra e, teisinių ir techninių požiūrių gana sudėtingas, jo taikymas yra gana sudėtingas. Ir tai labiau darbas užduotis, kuri turi patikėta teisininkams. Ko tikisi žmonės, sekdami parlamento narius? Jie tikisi, kad parlamentarai mm, susidaros su jiems patikėtomis užduotimis, tai yra vykdomosios valdžios kontrolė ir įstatymų rengimo užduotimi. Todėl reikia surasti tokį mechanizmą, kuris atitiktų tą e, demokratinių parlamentų idėja. Kalbėjome apie raudonosios kortelės mechanizmą ir buvo komentarų, kad, kad e, ir buvo tokių, kurie pasisakė prieš tą raudoną kortelę. Aš esu už raudoną kortelę. Aš nesakau, kad, e, kad aš nemanau, kad geltonoji kortelė yra mažai naudojama, raudonoji dar mažiau bus naudojama. Ta tas mechanizmas yra galimybė nacionaliniams parlamentams dalyvauti Europos politikoje. Ir aš nemanau, kad e, ta kortelė bus naudojama, tačiau jeigu jie būtų panaudojama, atsirastų prievalė laikytis numatytų procedūrų. Tai ne tik galimybė e, pristatyti, tai turėtų būti ne tik galimybė pristatyti nuomonę, turėtų būti numatytos konkrečios kompetencijos ir galimybės Visą tai numatyta sutartyje ir tikriausiai visi sutarsime, kad dabar, būtent dabar, e, bandyti peržiūrėti sutartis būtų netinkamas momentas. Todėl reikia rasti priemonių, kurios būtų patikėtos nacionaliniams parlamentams e, ir atitiktų vykdomosios valdžios kontrolės ir įstatymų kūrimo užduotis. Ir čia norėčiau patikti pavyzdžių išimčių, ponas Rangelis ir kiti jau minėjo, žaliosios kortelės procedūrą. Tai egzistuoja Portugalijos parlamente. Žaliosios kortelės procedūra yra įdomi, tačiau jos galimybės yra ribotos, nes reikia, kad keletas parlamentų susitartų, pasiektų konsensusą, kad galėtų panduoti šią, kor šią kortelę. Norėčiau pateikti, pateikti, pateikti pasiūlymą ponui Rangeliui dėl E, nacionalinių parlamentų savaitės. Galbūt kitokiame formate. Kiekvienais metais komisija tvirtina savo veiklos programą, pristato tvirtina savo veiklos programą. Galbūt per nacionalinių parlamentų darbo savaitę galėtume pasikviesti komisijos e, atstovus ir dalyvauti ir nacionaliniai parlamentai taip pat tokiu būdu dalyvautų komisijos darbų e, veiklos programos svarstymė ir tvirtinime. Tai būtų galimybė įtraukti nacionalinius parlamentus ir užtik, suteikti jiems galimybę įvykdyti, įgyvendinti vykdomosios valdžios kontrolę. Šiuo atveju vykdomoji valdžia yra komisija. Manau, kad Polo Rangelio patiktas pasiūlymas yra tikrai neblogas, reikia jį iš esmės išstudijuoti ir pasižiūrėti, kokios yra galimybės mm, pateikti konkrečius pasiūlymus nekeičiant sutarčių. Reikia siekti vidinio susitarimo ir tokiu būdu mobilizuoti nacionalinius parlamentus europiniais klausimais. Toliau ponas Hauregi, Europos parlamento narys. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams už tai, kad atvyko čia, ypač tiems, kurie atvyko, nes 15 valstybių neatsinti savo atstovų gailą. Ir ypač padėkoti ponui Rangeliui ir ekspertams, kurie kurių dėka diskusijos yra tikrai įdomios. Kalbėsiu glaustai ir pristatysiu savo nuomonės. Visų pirma, man susidaro įspūdis, kad pranešimas dėl subsidiarumo ir nacionalinių parlamentų vaidmens, e, kad jie sako, kad tai yra techninių požiūrių sudėtingas klausimas, tačiau tai tapo techninė, e, rutininė procedūra. Aš esu buvęs savo E, parlamento narys ir subsidiarumo klausimų Ispanijos parlamente. Politinės frakcijos tikrai rimtai nedirbo e, nagrėdamos komisijos pasiūlymus. Mes perskaitydavom tik tai teisininkų rekomendacijas ir jeigu būdavo parašyta, kad problemų nėra ir pritardavome. Manau, kad subsidiarumo klausimų reikia jį labiau įsigilinti, jau buvo įvairių pasiūlymų. Ir pavyzdžiui, e, reiktų pasitelkti e, remtis kelių valstybių sistemą, suteikti galių regionams, žemėms, išsakyti savo nuomonę, išklausyti tų regionų nuomonių nacionalinėme parlamente, kaip siūlė Austrijos atstovas, ir Taip pat tokiu būdu reiktų nepamiršti ir mažumų ir taip užtikrinti, praturtinti subsidiarumo principo taikymą. Aš už žalę kortelę, manau, kad tai geras pasiūlymas, tai suteikia galimybių bendradarbiauti. Jis žinoma palaikau ir geltonosios kortelės procedūrą, bet esu griežtai prieš raudonosios kortelės procedūrą, nekartuosiu argumentų, jau, kuriuos jau užsakė Įvairius kalbėtojai pasisakė taip pat. Mūsų požiūriu svarbu, kad nacionalinių parlamentų atstovai vykdytų intensyvesnės, dažnesnės diskusijas Europos klausimais. Buvo pasiūlyti įvairūs mechanizmai. Tačiau aš manau, kad nacionalinių parlamentų vykdoma vyriausybių kontrolė tarybos posėdžiuose yra labai svarbus dalykas. Uh, Reikėtų nepamiršti, kad e, beveik jau aštuoneris metus, kuomet e, prasidėjo ekonominė krizė, taryba virto savotišką instituciją, turinčią ne, nepagristai daug galių, bent jau komisijos ir parlamento atžvilgių. Kiekvieną, kas kartą įgyja vis nau, naujų galių ir priima sprendimus, e, kur, kurie atsiliepia piliečiams, valdysenos, krizės sprendimo atveju Nacionaliniai parlamentai turi renkti e, išsames tikras diskusijas dėl sprendimų, kuriuos priimti leis patikės vyriausybių atstovams. E, juk e, reikia, kad nacionaliniai parlamentai taptų labiau europietiški ir kalbėtų apie Europos reikalus. Paulas Rangelis pasiūlė įvairių, įvairius mechanizmus, man jie visi patinka ir dar pasiūlyčiau dar vieną. Galbūt reiktų susitikti ne tik, kartą, ne tik savaitę per metus, bet kuomet priimami svarbus sprendimai dėl Europos semestro, dėl ekonominės krizės. Siūlyčiau tokiais atvejais renkti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, pasikviesti Europos parlamento narius arba komisijos narius ir svarsyti problemas, klausimus, kurie sprendžiami Europos mastu ir kurie taip, yra tokie aktualūs, taip atsiliepia paskui nacionaliniams parlamentams. Taip pat manau, kad reikia gilinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, pavyzdžiui, e, steigiant tyrimų komisijas. Uh, E, parlamente mes kūrėme įvairias tyrimų komisijas, komitetus, pavyzdžiui, dėl mokesčių politikos, Panamos e, skandalo, e, automobilių iš metalų, tikrinimo sistemų. Ir čia reikėtų sukurti erdvę bendradarbiavimui su nacionaliniais parlamentais, nes juk mes visi, mūsų legitimumas yra vienodas ir nacionalinių parlamentų, atstovų ir Europos parlamento narių. E, mums patikėtos galios e, tirti, dirbti. Mes turime už tai atsiskaityti 500 milijonų Europos piliečių rinkėjų, kurie mus renk, re, renka. Reikia intensyvesnių bendradarbiavimo e, momentų, nes nacionalinių parlamentų nariai taip pat turi kalbėti apie Europą kaip apie aktualią, o ne kaip tik tai e, kokią paribio temą. Toliau ponė Katalina Sobor iš Vengrijos parlamento. Ačiū. Pone pirmininkė, tikrai e, malonu būti čia ir pasidalinti savo pastebėjimais kolegos. Pagal Lisabonos sutartį nacionaliniai parlamentai e, dalyvauja svarbiame darbe. Mes norime, kad būtų akcentuojamas mūsų, labiau pripažįstamas mūsų vaidmuo, e, nacionalinių parlamentų vaidmuo. abejotina, ar teis įstatymų kūrimo srityje tai yra įmanoma, nes Europos e, teisėjų kuros procese e, vyrauja e, labai sunkiai suvokiama trišalio dialogo procedūra, kuri visuomeniai tikrai nesuprantama. 40 procentų pasiūlymų, teisės aktų pasiūlymų pri, nagrinėjami trišalio dialogo susitikimuose. Jie vyksta kas savaitę. Tačiau e, apie trišalio dialogo procesą nekalba sutartis ir žmonės nelabai supranta, kas vyksta. Nors to trišalio dialogo tikslas užtikrinti paspartintą e, teisės aktų tvirtinimo procedūrą, tačiau ta, ta procedūra nėra nei e, demokratiška, nei skaidri. Ten susitinka trijų e, institucijų - komisijos tarybos ir parlamento atstovai, kurie e, dirba uždarame posėdyje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad nacionalinių parlamentų atstovai neturi galimybės dalyvauti ar kažkaip įtakoti to trišalio dialogo e, darbo. Ir tai tikrai silpnina parlamentų nacionalinių parlamentų vaidmenį, ypač Lisabonos sutarties požiūrį. Todėl kyla klausimas, kaip spręsti šią tikrai sudėtingą temą. E, turime ir apie tai kalbėti, norėdami užtikrinti tinkamą ES veikimą. Toliau per Vanšperės. Europos parlamento narė. Taip pat socialistų frakcijos šešilinė pranešėja e, pono Rangelio pranešimo klausimu. Ačiū. Man padarė tikrai didelį įspūdį siūlymas e, rengti daugiau tokių susitikimų, e, kad e, ap, išsigilintume į Europos suvereniteto ir nacionalinio suvereniteto klausimus. Ir su tam tikra nostalgija. E, turiu pri, vėl prisimenu siūlymus dėl renkti e, kongresą, Europos parlamentų kongresą arba Europos parlamentų savaitę. Tai nebloga idėja, tai nemažai iš, pareikalautų iš mūsų, nes mums reikėtų suderinti savo e, tvarkaraščius. Bet jei vyktų diskusijos klausimais, kurių atveju mes dalyjame suverenitetu, man sakyčiau, sakyčiau, kad toks etapas taip pat yra reikalingas. Buvo išsakyta kai kurių pastebėjimų dėl to, kaip toliau 27 e, valstybės narės dirbs dėrydamosi su Junktinė karalystė dėl jos pasitraukimo. Turime čia ir čia apie tai kalbėti, nes Brexitas atvers galimybę, atvers galimybę kai kuriuos klausimus išspręsti ir e, pakoreguoti. Kita vertus, breksitas pareikalaus iš mūsų ir kitų dalykų. E, pavyzdžiui, apsispręsti, kokį vaidmenį vaidins nacionaliniai parlamentai, patvirtinant e, darybų rezultatus. Norėčiau tiesiog pasakyti štai ką. Jei nacionaliniai parlamentai uh, gautų daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, galbūt jie būtų geriau pasirengę atremti tų argumentus, kurie pasisakė už Brexitą. Tai būtų naujas dalykas ir Junktinė karalystė ir Europos Sąjungai. Bet, žinoma, turime gerbti mm, mm, Didžiosios Britanijos žmonių apsisprendimą. Dar norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Iš naujo prasideda diskusijos dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų. Manau, kad reikia, e, kad, kad ir kokias koncepcijas be minėtume, svarbiausia yra rezultatas. Subsidiarumo klausimų noriu priminti Filip Suge prancūzų atstovą ir Klausas Henčas, Europos federalistų atstovą, Vokietijos socialistą. Jiem pavyko susitarti, nes jų pozicijos skyrėsi. Uh, subsidiarumas turi funkcionuoti keliais ligmenimis. Tas pas pasakytina yra apie proporcingumą. Dažnai pastebiu, kad proporcingumo principų naudojamasi tam, kad būtų galima išvengti pamatinių taisyklių. Tai, mano nuomonė, nėra geras dalykas. Ir šiose diskusijose e, geltonoji kortelė buvo minėta, aš to džiaugiuosi. E, nes tai yra galimybė eiti priekin ir toliau tęsti darbą, kuris čia pradėtas, e, siekiant tam tikros dinamikos nacionaliuose parlamentuose. Galiausiai e, Brexito kontekste arba ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimo kontekste e, ypač bus daug kalbama apie mūsų ateitį, aš apie tai nenoriu čia dabar kalbėti. Aš manau, kad nereikia tokio eurozonos parlamento, kur, kur, kuriame būtų tik e, eurozonos šalių atstovai. Bet žinoma, ši, šiais valdysenos klausimais mes taip pat gali, negalime visiškai nutilėti diskusijų, kurios vyksta. Galiausiai dėl e, tarp valstybinių kandidatų sąrašų norėčiau kai ką pasakyti. Diskusijos apie tai prasideda parlamente ir apie tai kalbėjo ir ab, ab, abu pranešėjai. E, bus postų, iš kurių pasitrauks Junktinės karalystės atstovų. Ir bus tokių, kaip elgtis, e, yra tokių, kurie pasisako už kažkokį vidurinį kelią. Aš esu viena iš tų, nes manau, kad dabar po Lisabonos sutarties yra tam tikras disbalansas. E, es, es, valstybių atstovavime. Tai nėra gerai, kai tikrai reikėjo tą klausimą spręsti, nes sprendimą priėmė taryba. Ji priėmė tokį sprendimą, ieškodama geresnio valstybės stovavimo balanso. Reikėtų paimti Didžiai Britanijai skirtų vietų skaičių ir tuo ir panaudojant tas vietas iš naujo subalansuoti e, valstybių narių atstovavimą parlamente. Nes jeigu nėra demokratinio atstovavimo, iškyla problemos. Taigi, kaip elgtis su tarpvalstybiniais kandidatų sąrašais? Kaip tikriausiai žinote, Aš jau ilgą laiką agituoju už tai, kad būtų sudarinėjami tokie sąrašai, bet žinau, kad prieš paskutinius rinkimus apie tai net nebuvo kalbama. Mes kaip ir palaikome toliau šį pasiūlymą, bet nenoriu, kad e, dėl to būtų priešinamas kitiems pasiūlymams. Parlamentas pateiks teisėkuros pasiūlymą. Uh, Tačiau būtų svarbu, kad mūsų prioritetai būtų atitinkamai sureitinguoti ir kad būtų užtikrinta gera pusiausvra tarp valstybių narių, e, kalbu apie atstovavimą. Kai kurios šalis turi mažiau vietų, o pavyzdžiui, mano valstybė, ir atvirai tai sakau, mums reikia papildomai šešių ar vienuolikos narių. Ir tok, tokia spraga egzistuoja. Ir jeigu. Ir jeigu būs, taryboje būtų vienbalsiai priimtas sprendimas dėl tarp valstybinių sąrašų, būtų gerai, bet negalima užbėgti įvykiams už akių, nes gali nepavykti priimti sprendimų ir jokiais šiais klausimais. Um, E, Kazimierą Žadovskį. Dabar ponas Kazimir Užėdovski. Ujazdovski iš Europos parlamento. Ponios ir ponai, manau, kad siekdami įgyvendinti ES interesus turime e, siekti užmėgsti tikrą politinį dialogą su ES nacionaliniais parlamentais ir institucijomis. Taigi, su ponu Pernyčia nesutinku dėl dviejų dalykų. Ypač dėl Europos klausimų nagrinėjimo nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad e, viskas dabar aiškiau nei bet kada anksčiau. Referendumas dėl Brexit, rinkimai Niderlanduose, Prancūzijoje viskas iš esmės rodo, kad mūsų dėmesio centre yra Europa ir manau, kad siekiant įveikti krizę nacionalinių parlamentų vaidmuo dar labiau sustiprės. Taigi mes turime e, siekti dialogo su nacionaliniais parlamentais. E, tai turi būti mūsų viltis. Buvo neseniai kalbėtasi su mažumomis tam tikrose nacionaliniuose parlamentuose. Mm, būtent taip mums reikia organizuoti savo politinį gyvenimą, reikia mokėti tam tikrą kainą ir tai prieštarauja šiek tiek nacionalinių parlamentų narių įgaliojimams. Jų e, įgaliojimai yra spręsti, užsimti teisėkuros darbų, bet ne ES lygių, išskyrus e, parlamento atstovavimą. Taigi mes e, turėtume aiškiai apsispręsti, į ką mes sutelkėme dėmesį. Ir toliau diskusija dėl žaliosios, geltonosios ir raudonosios kortelės. Aš tam tikrą prasme ši priemonė nuėjo per niek, nes jeigu komisija būtų nusprendusi reaguoti į retus geltonosios kortelės e, pavyzdžius, tai mm, būtų buvę prasminga, bet buvo nueita kita kryptimi, buvo ignoruojamos geltonosios kortelės, tokia yra dabartinė padėtis. Ir aš pritariu tai analizai, kurią čia pristatė ponas Dorn. Aš manau, kad e, subsidiarumo principas yra principas reikalaujantis atsakymo taip arba ne. Ir panašiai kaip ponas Kampul ir kaip ponas Dorn, aš man, man daugiau perspektyvų matau politinėme dialoge, kuris dar nėra iki galo įtvirtintas sutartyse. Manau, kad dabar E, kamolys yra institucijų aikštės pusėje, ypač čia kalbu apie Europos komisiją ir Europos parlamentą. Atėjo eilė jiems parodyti, šioms institucijoms parodyti, kaip jos yra pasirengusios ir nori dalyvauti dialoge. Ir čia dar norėčiau e, pasakyti pastabą ponui Randžel. Aš dėkoju jam už tai, kad jis surengė šios klausimus ir pateikė pasiūlymų. Mano pasiūlymas jums būtų mm, pagalvoti ir atprašyti tam tikrus mechanizmus, kuriuos galėtume įgyvendinti ir kurie palengvintų tikrą politinį dialogą tarp Europos komisijos, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir e, tas dialogas turėtų būti grindžiamas proporcingumo principu. Manau, kad tai būtų vienas svarbiausių šio pranešimo elementų. Ačiū. Baigiame kalbėtojų sąrašą, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Dar kartą suteiksiu žodį po penkias minutės ekspertams ir po to mm, ponui Randžel, kad jis atsakytų į klausimus ir padarytų išvadas. Dabar ponas Dorn. Ačiū, pirmininkė. ir pranešimas, ir diskusija apie pranešimą, kurioje man buvo labai malonu dalyvauti. Mano nuomonė, padėjo mums geriau suprasti situaciją. Diskusijos metu manau, e, išriškėjo dviejų tipų pasiūlymai. Taigi, pirma pasiūlymų ar rekomendacijų grupė yra tokia, kokią pavadinčiau rafinuota arba gotiškai rafinuota. jos, jų tikslas, tų pasiūlymų rekomendacijų tikslas buvo suteikti daugiau europietiško turinio, padaryti nacionalinius parlamentus dar europietiškesniais. Ir man atrodo, kad profesoriaus Pernyčia pasiūlymai buvo radikaliausi. Jis siūlė keisti Europos institucijas ir taip pat ir nacionalinių institucijų veikimą. Bet manau, kad tokie pasiūlymai būtų labai griežtai atmesti. Ir nors ir yra pagristų priežasčių tokiems pasiūlymams, pateikti, manau, jie tik dar pagilintų krizę, kurioje šiuo metu esame. Antra pasiūlymų ir rekomendacijų grupė man daug priimtinesnė. Tie pasiūlymai nėra tokie e, sudėtingi ar rafinuoti. E, Lionel Kraus e, sakydavo, kad senovės žmonės statydavo žemesnius bet tvirtesnius pastatus. Aš taip pat pasisakau už žemesnius, bet tvirtesnius, žemesnės, bet tvirtesnės struktūras. Ir apie tai kalbama ir pranešime. Jame daugiausia akcentuojamas subsidiarumas, bet tuo pačiu metu uh, E, teikiami tvirti, bet ne per daug sudėtingi pasiūlymai. Įskaitant ir pasiūlymą dėl e, žaliosios kortelės. Nežinome, kaip, e, kuo baigsis diskusijos. Manau, kad tikrai pasiremsime Mm, tuo, kas siūloma, per daug tų pasiūlymų nesugriausime. Taigi, ačiū, ačiū už kvietimą. Ačiū, man buvo labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje ir noriu dar kartą labai padėkoti pranešėjų už tikrai įkvepiantį pranešimą. Ačiū dabar profesorius Perničia. Ja, um, auch ich möchte mich dem Dank. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie visų padėkų. Ačiū už labai įdomius klausimus ir diskusijas. Iškelti labai įdomus aspektai. Manau, kad išmokau daugiau, nesugebėjau pasidalinti, su kuo trys aspektai reaguojant. Visų pirma, Austrijos e, tarybos atstovui norėčiau pasakyti, kad aš stebiu situaciją Vokietijoje ir suprantu, kad piliečiams aktualu, kas vyksta Europoje. Na, e, džiugu, kad pas jūs yra galbūt situacija šiek tiek geresnė. Aš sveikinu jūs, e, kad e, taip kryptingai ir konstruktyviai dirbate. Antra pastaba dėl subsidiarumo ir proporcingumo. Man susidaro įspūdis. Ir taip aš būtent ir aiškinčiau, priežastis, kodėl subsidiarumas yra perspėjimo sistemoje, bet ne proporcingumas. Tai yra dėl to, kad teisingumo teismas sprendžia dėl kompetencijų. Suprantama, tai yra subsidiarumo tikrinimo prielaida. Tačiau kompetencijų suteikimo ar nesuteikimo pagrindas yra teisinis klausimas, tokiu jis ir turėtų likti, tam, kad teismas galėtų priimti nedviprasmišką sprendimą. O kalbant apie proporcingumą, tai labai aiški teisinė doktrina padeda apspręsti subsidiar... proporcingumą. Bet subsidiarumas jau yra politinio pobūdžio klausimas. Apie tai tenka ir kalbėti šioje politinėje struktūroje ir kalbant apie a, ankstyvo perspėjimo sistemos išplėtimą, reikia atsižvelgti į šiuos dalykus. Subsidiarumą reikėtų minėti, tačiau reikia palikti atskirimą. Ir dar vienas pastebėjimas dėl tarp parlamentinio bendradarbiavimo susijusio su žaliosios kortelės principu. Uh, tai aš iš diskusijų galiu daryti išvadą, jog tarp parlamentinis dialogas gali vykti labai specifinėmis konkrečiomis temomis, ypač e, kai nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai E, kokiuose nors rytise turi ekspertinių žinių, pavyzdžiui, kalbu apie domenų apsaugą arba kitus svarbius neįspręstus klausimus, pavyzdžiui, migracijos, TTIP, SETA klausimai. Tokiais klausimais galima diskutuoti tarptautinio, e, atsiprašau, interparlamentinio dialogo metu. Tai galėtų būti kaip forumas pasiūlymui pagal žaliosios kortelės principą pateikti. Tai būtų pasiūlymas, kuriam galėtų pritarti nacionaliniai parlamentarai iš kitų ES valstybių bei Europos parlamento nariai. Manytume, kad toks komisijai teikiamas pasiūlymas jau turėtų daug šansų, jis būtų palankus komisijai, padėtų jai, jeigu jis būtų pagristas ir aš esu įsitikinęs, kad parlamentarai ir Europos parlamento nariai pateiks tik tai pagristus pasiūlymus, tai tokio principo nauda, žaliosios kortelės principo nauda būtų didelė, bet svarbiausia, kad vyktų subsidiarumo kontrolė parlamentams pritarus, jie galėtų, parlamentarai galėtų susitikti, keistis nuomonėmis per um, ankstyvo perspėjimo sistema. Taigi dar kartą ačiū už galimybę apsilankyti čia. Ačiū. Ačiū mūsų ekspertui. O dabar norėčiau, kad Paulo Rangelė, mūsų pranešėjas, pateiktų atsakymus ir išvadas. Brief. Ačiū pirmininkė, norėčiau kalbėti trumpai. Žiūrėsime, ar man tai pavyks. Visų pirma, grudonosios kortelės klausimas. Sutinku su senatoriumi Hempel ir kitais kalbėt, kalbėjusiais šiuo klausimu. Ir čia einu į kompromisą su profesoriaus Perničia pristatyta pozicija. Jei sulaukiama prašymų kurie yra pernelyg e, ne, nepriskirtini geltonai korteliai, bet jie nėra pakankamai griežti e, oranžiniai korteliai, tai žinoma, jų neturėtume priskirti raudonai korteliai. O žalioji kortelė, kita vertus, kur, kurią visiškai palaikau, ir kuri galėtų būti primtina, galėtų suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį. Žaliai, jei korteliai e, turėtume su, sukurti tokius reikalavimus, kurie nebūtų tokie grįžti kaip raudon, raudonai korteliai. Ir Turiu pasakyti, kad buvo išsakyta labai įdomių ir labai sumanių pastabų, kad žaliąją kortelę būtų galima panduoti kaip raudonąją kortelę, nes jie egzistuoja Europos teisės aktas ir siūlote, jūs patikėte pasiūlymą tą teisės aktą atšaukti, tuomet turėtų būti nesunku inicijuoti diskusijas. Tai, žinoma, kol kas tai tik pasiūlymas. Ir aš tikiuosi, kad problemų čia nebus. Nesutinku su kolega iš Portugalijos, ponu Lukaneš, kuris sako, kad mes įsig... esame e, susitelkę ties galiomis, kurios nesusiję su pamatinė parlamento veikla. E, Aš noriu čia priminti pono Haurė Giretondo pasisakymą ir pritarti jam. Parlamento europinių kompetencijų pagrindinė dalis tai e, kontroliuoti vykdomąją valdžią. Kai kurie parlamentai labai veiksmingai su tą užduotomis susidaroja. Pavyzdžiui, Skandinavijos parlamentai labai sėkmingai kontroliuoja vyriausybę ir jos veiklą ne tik ministrų taryboje, bet ir Europos vadovų taryboje. Tai yra kolegėli, kolegėli e, valstybių vadovų institucija. Ar, aš sakyčiau, kad tai yra viena svarbiausių parlamento veiklos ryčių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, visoje Europoje, ne tik Portugalijoje, bet ir daugelė kitų šalių, jei egzistuoja antri parlamento rūmai, tai jiems yra patikėtos konsultacinės e, galios arba galios ką nors suspenduoti. Reikėtų panašios struktūros Europos parlamente. E, patarėjų institucijos, kuri perspėtų, patartų, kaip tarsi būtų kokie lordų rūmai. Ir tai prastinės parlamentui skiriamos kompetencijos, jie egzistuoja dviejų rūmų sistema. Ir aš nemanau, kad čia atsiranda prieštaravimas, kad, kad kažkaip tai prieštarautume konstituciniai teisiai arba nacionalinių parlamentų kompetencijoms. Perinu prie subsidiarumo. Visiškai e, susisėjusiu profesoriaus Perničiui patikta apibrieštimi, e, kurią labai gerai e, apibendrino Mercedes Breso, kad subsidiarumas yra architektūra, tai, tai nėra viena kryptis principas. Tai yra dvišalis, žinau, dvipusis procesas. Prieš daugelį metų, kai rašiau apie federal, federalizmą ir subsidiarumo principą, pasitelkiau gana liberalę apibriešti kad subsidiarumo principas yra ribotas tam tikroje teritorijoje. Kalbame nacionalinį, regioninį, europinį, viršnacionalinį lygmenį ir sakome, kad viskas turėtų būti daroma tuo lygmeniu, kur tai galėtų būti veiksmingiausiai atlikta. Nebūtinai viską patikėti žemiausiam lygmeniu, savivaldybių lygmeniu arba jungtinės tautoms. Reikia veiksmų imtis ten, kur, kur jie būtų našiausi. Ir čia noriu atsakyti Dajanai James, kurios pasisakymas buvo tikrai labai įdomus. Tačiau, kai jis sako, kad subsidiarumas yra subordinacija, tai, tai tikrai klaidingas suvokimas Paaiškinsiu, kodėl. Didelė įstatymų, teisės aktų dalis, Europos teisės aktų dalis skirti vidaus rinkos kūrimui. Ir e, daugelie šalių, kur kurias perkeliami Europos teisės aktai, tenka pakeisti arba panaikinti nacionalinius įstatymus. Tačiau tai nėra subordinacija. Uh, Netgi Britai buvo patikėję vidaus rinkos naudingumu, nes jie buvo vieni iš tų, kurie inicijavo vidaus rinkos kūrimą. Jų komisijos narys buvo labai aktyvus šiuo klausimu. Uh, vidaus, taigi čia iškyla nesubordinavimo, subsidiarumo klausimas. Jeigu egzistuoja bendra rinka, turi galioti bendros taisyklės, nes kitaip vidaus rinkos nėra. Kaip pastebėjote, klausimai buvo suformuluoti labai atvirai, nes mes laukiame parlament, nacionalinių parlamentų indėlio. Man atrodo, kad negalime. Kad, ga, kad galime tikrai puoselėti žaliosios kortelės procedūrą, nes labai daugelis, labai daug kas jai pritarė ir mąstyti apie kitus variantus kitose sritise. Aš sveikinu Europos renginių savaitės siūlymą, bet reikėtų sukonkretinti tai ne tik apie kažkokią temą kalbėti. Galbūt suteikti komisijai instrumentą kaip dalyvauti šiuose diskusijose galbūt teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje. Europos semestras kita konkretis rytis, kurioje ši iniciatyva galėtų pasiteisinti. Tai tikrai džiaugiuosi mūsų šiandienos renginiu. Ir noriu dar kartą padėkoti nacionalinių parlamentų delegacijoms už e, tai, kad atvyko ir už jų indėlius, kurie buvo tikrai labai naudingi. Ačiū. Ačiū. Baigiame laiku. Šiek tiek anksčiau nei numatyta. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atvykote ir už tai, kad e, įvyko įdomios diskusijos. Polo Rangelio pranešimas bus atsakas į šias diskusijas. Tai dar ne rezultatas, bet tas pranešimas yra galimybė įtraukti jūsų siūlymus.